Okay, colleagues, can I bring the, the meeting to order? Kolegos, prašau visų susėsti. Ar visiems priimtinas darbo tvarkės projektas, ponė Kramer? Man nepatinka tai, kad darbo tvarkė pakeista paskutinė minutė, nes mūsų paskutinėme posėdėje mes dėl visko sutarėme ir aš tikėjausi, kad politiniai aspektai nebus išspręsti, tačiau viskas atidėta, taryba daro spaudimą, komisija taip pat daro spaudimą kad techninė dalis būtų užbaigta ir mes darome viską, kad užbaigtume šį darbą per mūsų darbo kadenciją. Mūsų politinė frakcija tuo nepatenkinta, aš nebuvau bet informuotas, nebuvo atsiklausta koordinatorių, frakcijų pozicijos yra labai skirtingos ir todėl aš siūlau šiandien balsuoti dėl to, ar rytoj balsuotume dėl techninės dalies. Paaiškinsiu, gavau uh, prašymą iš vienos iš didžiųjų politinių frakcijų atidėti. E, Pasitariu su EPP ir liberalais, jie pritarė to klausimo atidėjimui. Tai tuomet informavau visus apie, dė, apie atidėjimą. Žinau, kad buvo siūloma atidėti visus dokumentus, ne vieną dokumentą, būtent todėl priėmėme tokį sprendimą, ponia Alkadrauji. Trumpai kalbėsiu. pono Kramerio paties frakcija prašė atidėti mano klausimą ir žinau, kad ir kitos frakcijos norėjo daugiau laiko parengti kompromisams. Bet tai pasakytina apie visus kompromisus. Mes žinome opiausius klausimus, kokie yra opiausi klausimai, bet galbūt kai kurie yra aštresni. O kalbant apie politinius, kalbant apie politinius aspektus, o kalbant apie techninę dalį, mes rengėme kompromisus ir atsižvelgiant į tai, kad šis pasiūlymas buvo patikęs praėjusią savaitę ir, ir tai, kad dauguma jį palaikė, išreiškė jam paramą, padarėme pertrauką, rengdamiesi balsavimui. Mes nesame pasirengę jau išreikšti poziciją rytoj, o kalbant apie geležinkelių paketą, reikia parengti konkretų pasiūlymą. Ir tikrai labai gaila, kalbu pranešėjų vardu, kad mes negalime tinkamai atlikti savo darbo. Kolegoms pritarus siūlyčiau pasiskirti porą savaičių, duoti savo laiko ir ramiai toliau dirbti, o balsu, balsavimą numatyti gruodžio 17. O ir tuo tarpu Strasbūre komitete pasižiūrėsime, ar pavyks susidaryti dėl techninių aspektų. Galbūt e, sprendimą čia pavyks rasti greičiau šiuo klausimu, ne dėl kitų klausimų, bet neturėtume dėl visko balsuoti vienu balsavimu, vienu sprendimu. Pone Kūn, ar norite pasisakyti, ar kalbėsite pono Grošvardu? vardu? žalieji nori, kad balsuotume dėl darbo atvarkės. Pristačiau padėti. Ponas Alkadraui prašo atidėti. Pone Groš, prašau. Jei atidedame, tuomet atidėkime viską. Ir jeigu gruodžio mėnesį situacija yra ta pati, tuomet informuosiu situaciją apie uh, APP frakcijos poziciją, ar balsuotume taip ar, ar ne. Bet e, iki šiol APP pozicija buvo išlaikyti visą paketą. Galbūt iki gruodžio mėnesio mes pakeisime nuomonę, bet yra demokratinių būdų tai padaryti ir todėl e, paprašysiu visų kolegų suformuluoti poziciją. Tikiuosi, kad iki gruodžio mėnesio jau bus galima balsuoti dėl visų pranešimų nes mums reikia, jeigu skiriame tris savaitės to klausimo išsprendimui, tai čia kalbame apie jūsų ir pono Kadravo pranešimą, ponas Rykė. Norėčiau as, išsakyti asmeninę poziciją, nes e, kai kurie e, kalbėtojai jau pasisakė. Ir, tačiau teiginys, kad tas paketas turi būti svarstomas e, bendrai, kad negalima jo suskaldyti, kad yra techninė ir politinė dalis ir kad tai nėra pa, logiška balsuoti teisėkuros pasiūlymo požiūriu dėl jo viso. Ne, mes turime nepamiršti, kad kompromisų pagrindų galbūt palie, pasieksime pažangos. Uh, Aš žinau, kad laiko mažai, bet taip jau yra, bet, bet siūlymai atskirti balsavimą, suskaldyti pasiūlymą į atskirius balsavimus man netrodo pageidautinas. Negalime vienos pasiūlymo dalies padaryti viso pasiūlymo įkoitų. Aš siūlau dėl visko balsuoti vienu balsavimu, jo neskaldyti. Uh, Ačiū. Jei jūs neprieštaraujate, jei jūs pritartusite darbo tvarkiai, siūlysiu balsuoti dėl dėlėžinkelių panketo gruodžio 17 rytą, o pono Bak pranešimą svarsyti po pietų dėl keleivių teisų. Tai pranešimą žinau, kad e, būt, tai būtų sunki diena, bet ką padarysi, gyvenimas jau toks yra. Ir toks būtų mano pasiūlymas. Pone Kramer, prašau, greitai. Ačiū. Yra patikta daugiau nei 4000 pakeitimų. Jei mes tą pasiūlymą suskaidytume, kaip kad padarėme neseniai, mes galėtume užbaigti techninę dalį, nes e, tu, Brianai, darėjai spaudimą, kad galėtume balsuoti. Žinojau, o aš žinojau, kad mums tai nepavyks, nes iš principo techninė dalis ir kiti klausimai yra visiškai skirtingi. Techninė dalis daug problemų nekelia, bet kita paketo dalis yra problematiška. Kodėl aš neįtrauktas? Tai yra ne trys politinės frakcijos, o penkios aš apie sprendimus esu informuojamas elektroniniu paštu, žinau, kad kitos frakcijos tam tai tiesiog su to nesitaikstytų. Ir dabar buvo primtas tikrai svarbus sprendimas. O kaip bus, jeigu mes nebūsime pasiruošę iki gruodžio 17-osios? Ir kaip darbas vyks taryboje, jeigu taryba gali užbaigti tik techninį darbą šioje kadencijoje? Kas bus? Kodėl nesusitarus dėl techninės dalies dabar, nes jį ypač svarbi geležinkelių sektoriaus ateičiai. Kalbant apie kitas dalis, žinau, kad yra problemų, nežinau, ar pavyktų susitarti ir balsuoti, bet primti dogmatišką sprendimą ir viską taip nubraukti, tai m, mm, tiesiog būtų anuliuotas mūsų darbas, nes laukia rinkimai. Aš nepritariu niekam, kalbant apie procedūras, nei apie turinį, nes gruodžio 17 kas bus dar neaišku. Galbūt tuomet irgi nebalsuosime. Žinome, kad taryba daro spaudimą. Taryba priminėja sprendimą dėl trečiojo techninio mm, pasiūlymo paketo. Ponas Vandalen, ačiū pirmininkė. Mes dar tik įtvirtiname tai darbo atvarkę. E, pasiklausėte, išklausėte įvairių frakcijų nu, atstovo nuomonių, jie paaiškino, kodėl nori e, keisti darbo tvarkę. Mes esame demokratiška institucija ir aš noriu išreikšti visišką pritarimą pono Kramerio siūlymui nesusitaikyti su tuo primetamu mums e, sprendimu dėl balsavimo. Reikia e, tinkamos balsavimo procedūros. Pone Vandalin, kai frakcija prašo balsuoti, visada balsuojame dėl to, e, problemų nekyla, bet noriu paaiškinti, praėjusią savaitę sulaukiau prašymo iš vienos frakcijos atidėti balsavimą dėl geležinkelių paketo viso pasiūlymų rinkinio. Pasitariau su APP frakcija taip pat kreipiausi į liberalus, jie pritarė atidėjimui. Tuomet man iškilo problema ir todėl nusprendžiau, jog jei trys didžiosios frakcijos prašo atidėti, e, tuomet reikia informuoti ir kitas frakcijas. Taip ir pasielgiau, tą ir padariau. Jeigu nepadarysiu taip blogai, jeigu taip padariau irgi blogai, bet man atrodo yra kvaila laukti iki pat šios dienos, uh, viską atidėti, nes kai kurie dalyviai atvyksta iš toli, kad galėtų dalyvauti šiame posėdėje. Taigi viskas čia suver, suverčiame kaltę pirmininkui. Ponas Krameris siūlo nepritarti darbos arki, netvirtinti jos. Todėl pirmiausia balsuojame dėl darbo tokias, ar pritarėte ar ne. Jei pritarėte, tam, kad balsavimas būtų atidėtas, balsuojate už darbo atvarkę. Jei ne, pritartė, jei, jei laikotės pono Kramero nuomonės, balsuojate prieš šiandien pristatytą darbo atvarkės projektą. Ar visiems aišku? Kas už darbo atvarkės projekto tvirtinimą? Pakelkite rankas. Kas prieš? 10 už, 4 prieš, darbo tvarkė patvirtinta. Ačiū. Jei gruodžio 17 viskas pasikartos, tai reiškia, kad viskas bus atidėta, ar jei neužbaigsime darbo, gruodžio 17 svarstysime techninę dalį. Aš noriu žinoti, ką tai reiškia. Michaelai, Aš tikiuosi, kad 17-ąją būsime pasirengę balsuoti dėl visko, o jei ne, tuomet aš, kaip pirmininkas, reikalausiu, kad mes suskaidytume tą pasiūlymų rinkinį ir balsuotume dėl tų pranešimų, kurie bus parengti, nes negalime toliau visko vilkinti, jūs testate teisus e, dėl to, kad buvo daromas spaudimas bet tai nebuvo mano asmeninis sprendimas atidėti šį balsavimą. Ir aš suprantu, aš girdėjau, ką ponas Groš sakė apie APP frakcijos nuomonę ir ką, kas gali įvykti gruodžio 17, tačiau aš ne, negaliu atspėti, kas bus, ko, kaip bus viskas, kokį, kokią poziciją patvirtins frakcija. Bet trys koordinatoriai, su kuriais kalbėjausi, visi paprašė atidėjimo ir aš noriu aiškiai pasakyti, kad gruodžio 17 privalėsime balsuoti. Tiesiog tiek. Toliau įvykusio posėdžio protokolo tvirtinimas, ar visi jam pritarė. Toliau turiu jūs informuoti apie oficialią tarybos poziciją dėl tachografų. Ši pozicija buvo paskelbta plenarinėme posėdėje e, lapkričio 21-ąją pagal darbo tvarkos taisyklės tarybos pozicija turi būti įtraukta prioritetiniu punktu į darbo tvarkę, į komiteto posėdžio darbo tvarkę. Ponios Tikau pranešimas bus svarstamas rytoj po pietų. Noriu priminti Jums, kad e, pranešimos pat, pat, tarybos patvirtintame pranešime atsispindi e, šešėlinių pranešėjo ir pranešėjo pasiektas kompromisas. Pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 28 ketvirtadienio vidurdienio, kad balsavimas galėtų įvykti balsavimo dieną, gruodžio 17, o plenarnėme posėdėje balsuosime sausio mėnesį. Well, next item is an exchange of views. Kitas darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su koordinatoriais. Ir taip, pirmieji klausimai po pietų, atsiprašau koordinatorių, jeigu turėsiu išeiti, bet turiu susitikti su lankytojų grupe. Bet visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tai yra metiniai pranešimai, kuriuos mums pateiks koordinatoriai. Ir pirmasis pranešimas jį pateiks koordinatorius Koksu. Ir tai prioritetinis projektas, numeris vienas, žodis jums. Ačiū, Ačiū pirmininkė, gerbėmiai nariai. Džiaugiuosi galėdamas šiandien pristatyti šį dokumentą. Baigėsi mano kaip koordinatoriaus e, pirmoji kadencija, ji buvo išpratesta. Iš Ir tai yra prioritetinis projektas numeris vienas, kuris remiasi TNT gairėmis ir Europos infrastruktūros tinklus sujungimo priemonė. Tai yra penktasis koridorius e, Skandinavijos ir viduržėmio jūros. Pirmiausia, norėčiau pirmininkė pasakyti, kad norėčiau sustelkti ties finansiniais klausimais. Ir tuo atžvilgiu norėčiau pasakyti, kad pasiekta gera pažanga. 2011 m. balandžio 18 d. buvo dirbama dėl tunelio projekto, buvo susitarta e, su PBTSE, tai įmonė, kuri turi atlikti darbus ir buvo susitarta dėl išlaidų ir jų paskirstymo tarp Austrijos ir Italijos. Austrija įsipareigojo nuo 2013-2018 metų daugiau kaip 1,5 milijardų eurų ir e, taip pat e, pasižadėta skirti 635 milijonus eurų ir 297 milijonus ir 238 milijonai eurų, e, eurų dėl kelio finansavimo. E, šios lėšos dar nebuvo e, pervestos, yra ginčas su Italija ir principinis klausimas aiškus, šios lėšos bus paskirtos. Kol kas dėl finansų norėčiau pasakyti vieną dalyką. Kaip žinote, dėja, daug, daug valstybių narių ir tikrai Austrijoje ir Italijoje tęsiasi taupimo politika ir galima tikėtis E, daugiau tokios tendencijos, kad bus mažinamos valstybinės išlaidos ir gali mažėti asignavimai šiems projektams ir tai gali padaryti įtaką terminams. Pirmiausia, kokia pasiekta pažanga. Iš viso dėl mūsų projekto mes tikimės, kad dėl to tunelio branerį bus e, pastatyta 200 km ir prieiga prie tunelio tunelis ir mm, dvi, du tuneliai 55 km. Ir iš viso 28 km ir 2 km pagrindinėme tunelyje. Tai yra Italijos dalyje ir vadinama periadriatinė dalis. Taigi mes dabar pirmiausia atliekame patį sudėtingiausią darbą, kol kas jis vyksta gerai, tačiau dar nėra iki galo pabaigtas. Norėčiau pažymėti kad reikėtų padėkioti ir Austrijos, ir Italijos valstybinės valdžios institucijoms, ypač šiuo taupimo laikotarpiu, nes e, priežiūros valdybai e, buvo įsipareigota Liepos BBTSC, buvo įsipareigota uh, E, atlikti tris viešuosius konkursus e, ir jų visų vertėjai yra vienas milijardas eurų. Ir tai susijęs su šiaurės ir pietinės, e, pietinė ašimi. Dėl šiaurinės ašies yra pasiekta didelė pažanga ir tai bus pati sudėtingiausia dalis. Pietų Brenner from TC port, iki Porte Gardene. Ir mes dabar jau pereiname prie galutinio planavimo etapo ir e, šiuo klausimu pasiekta didelė pažanga ir manoma, kad 16 ir 18 metais bus, būtų baigtas e, šios atkarpos įgyvendinimas ir tai būtų padaryta laiku, kaip planuota. Dėl šiaurės ašies praėjusiu metu gruodžio mėnesį 34 kilometrai e, slėnio tunelėje buvo atidaryta Austrijoje ir Austrijos valstybinės valdžios institucijos e, prisidėjo prie šio tunelio statybos ir į pietus nuo Müncheno iki Kevercvelden. E, dėl šios atkarpos yra tarp ministerinės susitarimas tarp Austrijos ir Vokietijos ministerijų ir pradėti pirminiai planavimo darbai. Jie turi būti pradėti. Uh, Europos e, Sąjunga paskirs 3,4 milijonus eurų ir tai bus 50 e, procentų bendrų finansavimo lėšų. Tačiau vis dar tai turi vykti, taigi etapas dar kol kas tik prasideda. Gruodžio mėnesį susitiksime su ministru Hermanu, tai yra naujas e, Bavarijos transporto ministras Ir kai Berlinė bus naujoji vyriausybė, taip pat susitiks e, su šiuo ministru. Norėčiau paminėti kitas priemonės. Klausimas, ką reikėtų padaryti, kad būtų parengta politinė struktūra dėl kelių apmokestinimo, akcizo mokesčio ar viso, kas reikalinga, kad būtų galima tai sukurti paraleliai kartu su nauja infrastruktūra. Manyčiau, kad politikos kūrimas, ko gero, bus daug sudėtingesnė dalis nei fizinis, fizinė tunelio statyba. Ir pirmą kartą džiugu pranešti, kad rugsėjo 25 dieną šiais metais e, a, Alpių konvencijos transporto protokolas įsigaliojo ir Aš buvau koordinatorius, dirbau su Italijos vyriausybė, su jau su ankstesnė vyriausybė dirbau. Ir šių metų pirmoje pusėje e, Europos Sąjunga patvirtino šį dokumentą ir jis įsigalios. Tai reiškia, kad visi vadovaujasi tais pačiais principais dėl Alpių Ir politikos rytyje labai sunku, kad kiekvienas valstybė ir kiekvienas regionas e, dirbtų pagal tuos pačius principus, taigi tikiuosi, kad galėsime pasinaudoti šiais rezultatais. Dabar e, dėl planų. Naujas e, koridorius, tai yra nuo, tarp, nuo Danijos iki Vokietijos kelio atkarpa ir ji bus statoma kartu su Brenerio tuneliu. Ir tai yra penktasis koridorius dėl naujo valdysenos modelio. Mes yra paskirti koordinatoriai ES finansavimo tyrimas, darbo planas bus parengtas tuo remiantis, taip pat bus surinkta keletas posėdžių ir bus priimti sprendimai kitais metais. Dėl Europos tinklus, tinklus infrastruktūros jungimo priemonės yra tam tikras finansinis laikotarpis 11,2 milijonų milijardų jau yra paskirta ir liko maždaug 14 milijardų dar sumokėti. Skaičiai iš tikrųjų įspūdingi, bet turint galvoje tą visą e, transporto planavimą ar projekto dydį, šios sumos iš tikrųjų yra nedidelės, nes e, šis kelias bus skirtas daugelį transporto rūšių ir tarnaus daug metų. Taigi mums reikalingi inovatyvūs finansavimo metodai. Ir reikia surasti tam tinkamus būdus. Kalbant e, politiškai dėl komunikacijos, kiekvienais metais pabrėžiu tą patį, e, atliktas puikus darbas hidrologiniai tyrimai, inžinieriniai tyrimai, optimizavimo planai, parengti finansavimo planai ir visa kita. Tačiau mes komunikacijos e, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir tie, pra, tos pradinės e, sudėtinės dalys kažkur pradingo, kol buvo parengta Štutkarto 21. Ir reikalingas, e, reikalingas strateginių, reikalingas strateginių klausimų sprendimai. Pabaigai, pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums ir komitetui už įsitraukimą, už dalyvavimą į šį projektą, bendradarbiavimą su manimi, kai aš e, dirbu prie šio projekto. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Ube. E, MUF generaliniam direktoratui ir padėkoti jums visiems. Ačiū. Thank you, Mr. Cox. We've allocated... Ačiū, panai Koks. Mes 25 minutės esame skyrę kiekvienam um, koordinatoriui. Turiu dabar jau du sąraše uh, norinčių kažką pasakyti. Gančian ir tik dar. Bet uh, klausimų laukčiau, uh, o ne ilgų pasisakymų iš parlamentarų. Pone Lichtenberger. Herr Koks, für Ihren wirklich sehr Labai ačiū, ponia Koks, už labai išsame ataskaitą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs akcentavote prieigos kelių svarbą. O tai yra praktiškai paruoštas, bet nei Italijai, nei Vokietijai nėra kol kas aiškių ženklų, dėl konkrečios infrastruktūros, kuri yra reikalinga palei kelius. Taigi tai turi būti labai aiškus perspėjimo signalas mums. E, priešingai, kaip kolega iš Pietų Tirolio, mes tik pasakė, tai būtų tarsi katedra dykumoje. Viskas kaip ir labai gražu, bet viskas fragmentuota, atitrūkia nuo visos aplinkinės infrastruktūros ir tada yra problema. Dabar dėl to, kas bus po to, aš norėčiau iš tikrųjų, kad išliktų labai didelis dėmesys tolesniai visai eigai. Ir Mhm. Reikia pasakyti, kad yra darbo grupė, kurioje dalyvauja ir Vokietijos ir Austrijos ministrai, federaliniai ministrai, kurie užsijima šiais darbais. Ne, ne tik tai regioninė lygmens, bet ir federalinės ministerijos dirba. Ir čia konkrečiai sunkumai, aš žinau, kokie yra Bavarijoje, pavyzdžiui, ir Pietų Tirolija. Uh, yra rimtų konfliktinių elementų, kuriuos reikia išspręsti. Ir aš tiesiog norėjau tai aiškiai pasakyti, kadangi tie prieigos keliai, kuomet apie juos yra kalbama, kai yra planuojama, tai būtinai reikia tartis būtent su šiomis institucijomis. Dėl Italijos dabar labai svarbu, kad Italija patvirtintų savo įsipareigojimus, kaip buvo nuo pradžio. Tai absoliučiai būtina, tačiau bet kokiu atveju dar manęs neįtikina visą tai, ką aš matau ir aš norėčiau jūsų platesnės informacijos to klausimo. Manau, kad tikrai galima pasidžiaugti visais įgyvenimo etapais, matome daug gerų pasiekimų, tačiau galvojant, pavyzdžiui, apie Italiją dar daug ką reikia padaryti. Manau, kad tikrai reikės dar daug ką padaryti ir tam reikės daug laiko. Ir dar vienas dalykas, ką jūs paminėjote, tai yra lydimosios priemonės. Ir man čia kiltų tokia problema. Italijoje dabar visi nori važiuoti Veroną. Aišku, yra įvairių krypčių, bet reikia galvoti apie tuos pagalbinius kelius. Reikia nepamiršti ir krovinių pervežimo, nes yra problemos su krovinių pervežimu traukiniais. Reikia pervažų papačią kurios kirstų kelią. Tai toks būtų klausimas, ar yra tai, kas daroma, yra taip pat apima ir krovinių pervežimus, ar eina kalba tik tai apie per, keleivių pervežimą. Nes tikrai labai rimtos yra problemos su krovinių pervežimu ir tikrai labai daug ką reikia čia padaryti. Tai aš noriu konkrečiai paklausti. Tai, kas daroma, apims krovinių pervežimą ar ne, nes Italijoje iš tikrųjų yra uh, kalbama tik tai apie krovinių pervežimą sunkvežimiais, nes kol kas visiškai nėra visiškai sakoma nieko apie krovinių pervežimą traukiniais. Tai kaip e, su konvencijos įgyveninimu. Taip, aišku, gerai kel, automobilių keliai, bet kaip su traukiniais taip pat. Ačiū, poniai Lichtenberger. Kai pasisakote, labai prašau kalbėti glaustai. Aš suprantu, kad tai labai jūs dominantis klausimai, tačiau labai prašyčiau formuluoti savo klausimus mm, glaustai. Apsirib... Prašyčiau apsiriboti dviem minutėmis. Ponas Krameris. Jūs paminėjote Vokietiją. Tai aišku, kad jau čia eina kalba apie dešimtmečius BBTS darbą. Nuo 96 metų Lugano sutarimo dėl Amsterdamo nieko nepadaryta. 90 milijonų eurų buvo numatyta tiem darbam, o iš tikrųjų reikalingi milijardai. Tai realiai reikės dar dešimtmečius laukti, kol kažkas bus padaryti dėl Rotterdamo. Dėl BBTS, tai čia jau viskas aišku. 1400 tiltų turi būti modernizuoti. Tai reiškia 12-13 metų, kad būtų pasiektas bent jau daugmaž priimtinas finansavimo lygis. Ir konkrečios linijos dar pažiūrėkim. Iš Müncheno į um, Brennerio apvažiavimo, kur BBTS yra. Viską reikia apimti. Man atrodo, kad yra bent 14 sienos kirtimo taškų. Taip, Vokietija jau yra dėl to sutikusi, pasirašusi, bet tikrai laukia labai daug konkrečių darbų ir reikia sutelkti dėmesį į pagrindinius projektus be abejo, bet nepamiršti ir viso tokių m, mm, pagalbinių kelių, tų uh, smulkesnių kelių, kurie kaip kapiliarai tarsi su, suvažiuoja į pagrindinius greitkelius, bet panašu, kad čia nieko nėra numatyta padaryti. Mums reikia galvoti apie spragas, jungtis tarp. Taip, aišku, mes galvojame apie Vokietijos kelių tinklą, bet pažiūrėkime, mums reikės gal dviejų dešimtmečių, kad kažkas būtų padaryti. Nes čia dabar, tarkim, geležinkelių linijos labai nedaug, jeigu paimtumėm kilometrais jų būtų. Kodėl nieko nedarome, pavyzdžiui, dėl Rostoko e, maršruto. Taip, dabar galvojame, kad viskas turėti per Berlyną, bet kai kuriais atvejais galbūt daug lengviau pasirinkti kitą maršrutą, gal ten užtektų vos kelių e, tiltų pastatymo ir visa paskui kryptis į Skandinaviją, visas tas, ta, tie, tie eismo poreikiai būtų patenkinti iš karto. Uh, Ir visas tas finansavimas iki 2020 metų per Ostoką, per Daniją, geležinkeliai į Skandinavijos regioną, visa tai turi būti padaryta, tai neįmanoma. Vienas iš šaltinių tai būtų priemonė, e, tai yra būtų tai, ką sunkvežimiai e, mokėtų kaip mokesčius už kelius, bet to tikrai neužteks. Todėl reikia galvoti apie e, kitokį finansavimą, nes kitaip atsiranda būdų apeiti ar, ar pažeisti ES teisės aktus. Be to, reikia pabrėžti dar tai, kad pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie kelių mokesčių sunkvežimiam, Tai tam, kad tas finansavimas, finansavimo šaltinis realiai veiktų, reiktų dar daug ką padaryti. Ir reikia nepamiršti tokio elemento. Ačiū. Merci, monsieur Kramer, monsieur Kančian. Ačiū, ponas Kamčian. Una voce diversa da, dai miei due colleghi. Ačiū pirmininkė. Mano pasisakymas bus šiek tiek kitoks nuo anksčiau kalbėjusių kolegų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Koks, jis mano nuomonė atliko puikų darbą. Ir e, jis iš tikrųjų pasišventęs dirbo atlikdamas šią užduotį. Ir e, iš tikrųjų, ta katedra dykumoje situacija panaši, mes tikrai dirbome prie programos, praėjusiais metais ją patvirtinome. Ir mm, tikrai mm, sunku suprasti, kaip būtų buvę priešingo atveju. Iš 30 koridorių e, jau buvo sustarta dėl devinių, e, kai kurie projektai, pasiūlymai buvo paukoti, mano nuomonė darbas buvo atliktas puikiai. Norėčiau sutelkti tais dviemis dalykais. Dėl planavimo ir investicijų. Kai dėl planavimo Manyčiau, einame tinkamą linkme, reikėtų paspartinti darbus. Dėl, o dėl investicijų e, mes su C. Mes su tinklų sujungimo priemonės pranešėjai dirbome tuo klausimu ir kai kalbame apie alternatyvius, inovatyvius investavimo būdus ir investavimo priemonės ir obligacijas, tai manyčiau, kad turėtume pasiekti didelės pažangos, lyginant su tuo, ką suplanavome. Ir paskutinė pastaba dėl koridorius platformos, kurią patvirtinome. E, jūsų nuomonė, ponė Koks? Ar manote, kad tai buvo atlikta tinkamai? Remdamasi savo patirtimi, ar manytumėte, kad būtų galima susijęti viską, e, kalbant apie antžeminius kelius, atsižvelgiant į tai, kad yra įvairių sunkumų ir jų buvo, Mes tengiamės ne tik koordinuoti darbą, bet ir užtikrinti tam tikras prognozes ir susitarti. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas šio klausimas bus ponas Izmail Ertuk. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponia Koksai už pristatymą. Turiu klausimą peržiūrėjęs dokumentus ir matydamas, kad kai kurie dalykai yra ypač svarbus, nors viskas yra svarbu, tačiau svarbiausia mano nuomonė yra tai, kad 2014 sausio 15 2013 metų sausio 15 buvo surinktas informacinis renginys, kuriame buvo pristatyti kai kurie koridoriai. Noriu sužinoti, kaip tas informacinis renginys pavyko, kaip jis buvo surinktas. Ir dėl ko buvo susitarta ta konkrečia proga tarp Deutsche Bahn ir ir UPP ir kokie e, to, to renginio rezultatai su interesų grupės atstovoms ir kaip jie buvo informuoti apie to renginio rezultatus. Ačiū, ponė Artuk. E, dab, sutikėme žodį koordinatorius. Turime 15 minučių, bet reikia vis tiek būti labai disciplinuotėms, nes kitaip kils e, ginčių, kai e, e posėdžio pirmininkas, kai komiteto pirmininkas sugrįž, ponė Koksai. Ačiū. Pone Lichtenberger, mes E, ypač susikoncentravę į prioritetinį projektą numeris vienas. Nekalbu, čia neturime omeny dykumos situacijos, čia yra prioritetiniai projektai. Kalbėjau apie E, tunelius, kalbant apie koridorių per Alpes, mes tą projektą turime vertinti kaip visumą, ne kiekvieną koridorių atskirai ir turime ieškoti būdų, kaip optimaliai e, išnaudoti tą infrastruktūrą, ar ji būtų ES ir Šveicarijoje, kad bu, išvengtume m, mm, palankiausios vietovės koridoriaus tiesimui ieškojimo. Pavyzdžiui, tuo tarpu ieškoma vietovių, kur mažesni mokesčiai, nežiūrinti tai, kad tie koridoriai atneša triukšmą ir taršą. Taigi analizė atliekama yra įvairia pusė, bet į tuos dalykus reikia kreipti dėmesį. Ir atsakydamas ir į pono Ertų klausimą, taip pat noriu pasakyti, kalbėdamas apie e, jungti tarp Müncheno ir Austrijos, e, kalbėdamas apie informacinį renginį susijusi su šiuo projektu, vakar, buvo prelimi, vakar vyko preliminarinis informacinis renginys. Jis tikrai preliminarus, labai kuklus, tiesiog buvo suteikta informacija dalyviams, buvo, jie buvo informuoti apie tai, kad mes norime, esame pasirengę teikti informaciją, įtraukti vietos bendruomenės, kalbėti su jų atstovais ir išklausyti jų nuomonę. Tačiau kol nežinosime, kaip tie koridoriai bus tiesiami, šios diskusijos kol kas yra te, labai teorinio pobūdžio, nes negalime pasakyti žmonėms, ar koridorius eis per, per jų gyvenamą miestą ar ne, ar jis bus virš žemės ar po žemę, kol nepatvirtinti šie planai e, neapsimoka e, leisis į giluminės diskusijas su e, šiais atstovais. Todėl kalbėjau apie tai, kad 3,5 milijono uh, eurų būtini ir kad reikia derinti e, tų transporto koridorių žemėlapius ir tuomet užmėgsti ryšį su bendruomenėmis. Pone Lichtenberger kalbėjo apie Italijos dalyvavimą. E, Italijos įstatymas, pagal kurį e, tai skiriamos lėšos griežtais taupimo laikais e, Mūsų projektas yra tame įstatyme, jis yra numatęs tame įstatyme. Antras dalykas, pagal Italijos sistemą e, projektas įtrauktas į biudžeto įstatymą, kad jis taptų praktiniu, e, operatyviniu, jis turi praeiti dar du etapus, jį turi patvirtinti ministerija bei audito rūmai. Lėšos, apie kurias kalbėjau, praėjo visus tris etapus etapus įtrauktas į įstatymą, paskui buvo patvirtintas tas projektas ministerijoje ir e, jį patvirtino ir audito rūmai. Taigi tai nėra kažkoks vaizduotas padarinys, tai yra rimtas įsipareigojimas. Tai vienas dalykas, ką nuveikė Italija, ko nepadarė ne viena kita valstybė. E, Italijoje paskirtas um, Italijos vardu šio projekto koordinatorius ponas Fabrys. Ir tai tikrai naudinga, nes tas e, koordinatorius pažįsta visas susijusias institucijas, o aš ne. Todėl tai, kad Italija mm, skiria tiek dėmesio šiam projektui, yra tikrai naudinga. Kroviniai. Mes norime um, turėti galimybę um, pri, suteikti galimybę vis, vis tos apimties e, krovinių judėjimai, kuri numatyta ir čia viskas yra e, numatyta. Uo, jūrų uostai, geležinkeliai ir e, jūrų va, keliai. Norime tokio maršruto ir norime visą šią informaciją perduoti kitam planavimo etapui. Verona yra svarbi ašis ir, ir šiaurės ir pietų ašiai. Verona tikrai svarbi jungtis. Jūs komitete galbūt e, esate lankęsi kvadrantę į Europą. E, tai yra didžiulis krovinių e, valdymo centras. Bet aš pastebėjau, kad e, geležinkelio transporto įmonių tradicijos labai skiriasi ir požiūriai e, skiriasi, kai, kai jos teigia, kad jos yra atviros visiems, taip, taip ne visada yra. Kalbėjau apie e, liberalę aplinką, ne, ne ta prasme, kad ji būtų visiškai nereglamentama, bet turėjau omeny laisvą, atvirą aplinką, prieinamą visiems aplinką. E, o iki to mes dar tikrai esame toli. Pone Krameri, dėl 1400 e, tiltų modernizavimo, taip pat e, koridoriaus per Vokietiją, e, koridorius per Vokietiją susijęs su europinė dalimi, tačiau jūs kalbate tik tai apie Europą. Kal, kal, jeigu kalbėsime tik tai apie Vokietijos vidinį segmentą, tai jūs esate visiškai teisus. Praėjusiais metais ren, viename iš tarptautinių renginių Vokietijos ministras patvirtino, kad paslentinį dešimtmetį didžiausias iššūkis Vokietijoje bus dabar egzistuojančios infrastruktūros išlaikymas ir jos modernizavimas, jau nekalbant apie naujus stambius projektus. Ir mūsų dėrybose su Vokietija, kalbant apie tas, tuos europinius projektus, uh, Mes manome, dėrybos, jog dėrybos bus nelengvos. Vokietija yra įsipareigojusi šiems projektams. Ir ne tik dėl e, tiltų, bet dėl bendrų projektų, nes BVP dydis reikalingas šiems projektams vien Vokietijos, Vokietijai jau veikiančioje infrastruktūroje yra didžiulis, nes juos tikrai reikia modernizuoti klausėte apie Rostoko segmentą, e, e, aš į, į pietus už Müncheno. Viskas yra sužymėta šiuose žemėlapėse, bet dar tiksliau, galutiniai koridoriai turi būti patikslinti. O kalbant apie DB, Deutsche Bahn e, transporto tinklą, E, kroviniams skirti keliai bus atskirti kai kuriuose segmentuose, paskui susijęti, integruoti į aukšto pajėgumo linijas. E, ir tai kol kas nepatvirtina, bet aktyviai svarstama. Ponas Kančijan uždavė klausimą apie koridorius ir ar tai logiška, ar tai tikėtina. Uh, penktasis koridorius, jeigu perskaitysite informaciją, pamatysite, kad e, jūrų uostai, jūrų keliai, geležinkelio yra susėti su geležinkelio transportu ir mm, vertinant iš aplinkosaugos požiūrio taško ir kitų aspektų, tai tikrai turėtų būti laikoma pažangos žingsnių link pažangos ateityje. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad atsakiau užduotus klausimus, noriu padėkoti komitetui už galimybę jūs informuoti ir tikiuosi, kad turėsiu galimybę jūs informuoti apie taip komitete per kitus ateinančius metus. Pone Koksė, ačiū Jums už tikrai tikinamus paaiškinimus. Dabar perinu prie kito E, koordinatoriaus pono Savary, 20, kuris pasakė 22 projektą. E, e, Žili, aš iš tikiuosi, kad užteks 5-7 minučių, o tiems, kurie norės pasisakyti, juos informuoju, kad pasiliktumėte čia. D'abord, je vous salue tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Ačiū, kolegos. Visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad e, turiu galimybę būti čia. Tai paskutinis kartas, nes mano darbas baigtas. E, be to esu išrinktas nacionaliniu parlamentaru. Tai mm, per šiuos trejus metus atlikau savo darbus, galiu to pasidžiaugti ir dabar galiu pateikti Jums paskutinę ataskaitą. Aš tikiuosi, kad Jums tai atvers gal naujų perspektyvų, galvojant apie naują politiką. Jūs, aišku, žinote 22 prioritetinį projektą, tai turbūt vienas iš ilgiausių mm, koridorių, septynis valstybės narės, dvi zonos tikrai labai skirtingo valdymo, vakarų kur yra Vokietija, Čekija, Austrija ir rytų zona, kurioje reikia labai daug darbo, reikia labai daug koordinavimo, nuolatinio tarp keturių valstybių narių. Komisija paprašė netgi manęs pirmininkauti e, kontaktų grupiai EUE Ir iš tikrųjų čia mm, yra valdymo toks eksperimentas netgi ir iš valstybinarių pusės ir e, iš tikrųjų yra suformuotas vienas bendras europinis balsas, regionų ir MUF generaliniai direktoratai čia dirba ir EIB Iš tikrųjų, ta grupė puikiai funkcionuoja ir noriu pasakyti, kad darbo metodai tikrai buvo tokie, kad visų pirma buvo atlikti du labai svarbus tyrimai, aiškinantis, kokios yra linijos. Labai buvo tikslus tyrimas. Antras tyrimas buvo socialinio ekonominio poveikio tyrimas, galvojant apie eismą, kokį turės kokį poveikį turės eismas, kad būtų galima geriau nukreipti investicijas, galvojant apie tai, kad bus du e- elektrifikuoti keliai. 40 mm, km, galvojant apie tai, kad iš tikrųjų daug krovinių bus pervežimo, reikės daug darbų, gal reikėtų galvoti apie kuklesnius gal tikslus kažkokius, tai kad tikrai geležinkelio eismas būtų ger, greičiau gyventas. Toliau, Čekija, Vokietija, Austrija, Vokietija. A, Čekija, Austrija, iš esmės mm, ten darbai atlikti europiniais standartais, ES standartais, e, kaip pamatysite mm, realizavimo etape, ką mes padarėme, buvo daug sunkumų valdyti tą raudoną liniją, kur matote čia, e, tikrai daug milijardų investicijų tose valstybėse, kurios gal tikrai neturėjo tiek daug investavimo pajėgumų. Ta raudona linija iš tikrųjų labai steitinga daug reljefo, kito, gamtinių sunkumų ir, na, tai nėra tokia natūrali linija, mm, natūrali lengvai gyvenama linija buvo vakarų vakarų linija, mm, Konstanza, Praha, Viena, kaip matote, iš esmės jau baigiama su punktais per sieną, kurie gal dar nėra visiškai suderinti tarp dviejų valstybių narių, bet sakyčiau, kad tikrai viskas vyksta gerai, taip pat ir tose linijose per sieną. Ir toliau toje ašyje prie vienos stoti kryptis, žinote, labai daug ką pakeis, nes reikės ten uh, sankryžos, kol kas buvo tik tai um, baigiamoji stotis, dabar bus e, kryškelė sankryža Vienoje, vakarai rytai ir toliau. Čia reikės, aišku, galvoti apie Šiaurės Čekijos aptarnavimą. 160 km per valandą greitis, bet yra persotintos eismo pajėgumas ir maksimalių režimų gali būti, kad bus sulėtėjimas to, tome kelyje, kuris iš tikrųjų realiai um, yra pačio aukščiausio techninio standarto, kokį tik mes buvome pasiūlę, galėjome užtikrinti, nes būtent dėl to, kad eismas yra nepaprastas nepaprastai intensyvus. Toliau tiltas per Dunojų. Krameris čia pasidžiaugs, aišku. Iš tikrųjų, labiau tinka dviračiams negu traukiniams, bet uh, geležinkelių ašės tikrai yra labai silpnos ir valstybės narės, ypač Rumunija, 10 km pavyzdžiui, iš, nutėsė kelią geležinkelio iki 160 km greičio standartų, bet kol kas prie kriovos e, tik tai 30 kokie km greitis yra, tai reikia 3 e, valandų nuvažiuoti 100 km, tai yra baisu. Toliau pietų linija, Bulgarija, matote irgi raudonai, ta linija Taip, elektrifikuota, bet tik tai viena juosta ir pajėgumai labai menki. Tai iš esmės dabar kas bus e, daug metų, kas e, iš tikrųjų praėjo, kol e, nebuvo suprasta, kad reikalingas tas tiltas tarp Rumunijos Bulgarijos. Bulgarija, Rumunija, aš, aš, aš sakyčiau, gal racionaliai taip galvoja, kad reikėtų jungčių iš šiaurę bet galvojant apie tai, kad e, to šalis taptų til, e, vartais į rytus, reikės daug pastangų įdėti. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tunelį po Bosforų. Uh, ir um, didžiulį eismą iš Turkijos. Aišku, tai nebuvo mano pirminėme mandate, bet tai yra naujas elementas, kuris labai smarkiai pakeis visą situaciją toje zonoje, taigi reikėtų jau prognozuoti tos pasikeitimus. Ir um, tos ašis uh, rytai vakarai pagrindinėme tinkle, pagrindinėje infrastruktūroje mes turime DRT tinklą Tai yra labai gerai ir e, eismo e, Eismo srautai yra sklandus, na, aišku, reikia turėti omenyje Schengeno zoną, ten yra labai ilgas laukimas, kai kuriuose um, sienų zonose, nepriklausomai nuo techninių standartų. Tai reikia tiesiog pasakyti, kad, um, aišku, reikia uh, tinklus renovuoti, reikia techninio lygio, bet reikia nepamiršti ir politinių kliūčių, kurios vis dar išlieka ir trukdo pra, e, e, pravažiavimui. Toliau um, Graikija žaliai pažymėta, viskas artimiausiam laikotarpiu numatyta, čia standartas tikrai labai aukštas, darbai atlikti puikus, bet toliau prie sienos su Bulgarija viskas baigėsi, nes ta linija yra mm, kalnų zonoje ir ten reikia nepaprastai, nepaprastai brangių renovacijos darbų, nes eismas labai didelis, mes galime įsivaizduoti, kad galbūt ta linija bus aukštesnio standarto nei dabar, gal iki 100 km per valandą greičio, bet tikrai um, aukštesnio greičio nepasieksime ir dviejų linijų turbūt taip pat ne, tai Balkanų linija tikrai yra, sakyčiau, kurią reiktų teikti pirmenybę šitoje srityje. Čia jūs matote štai e, žemėlapyje, viršuje e, rytų vakarų e, ašį, daug atviresnė ir paskui toliau daugiau raudono negu žalio, matote pačioje uh, Daug dirbome dėl valdysenos, kaip aš jau sakiau, ir šiandien. Dabar kokios išlikusios dar yra problemos. Labai trumpai Tai yra mm, sienos skirtimo punktai, man atrodo, tikrai būtų galima padaryti, kad viskas vyktų lengviau ir greičiau, visi turi prie to prisidėti. Vokietija, Čekija, čia didžiausia gal problema, Čekija atliko savo darbą iš savo pusės ir nori, kad nebeliktų kamščių, kad e, iš tikrųjų geležinkelio lygis būtų standartinis, tačiau vokiečiams yra prioritetas šiaurė pietus ir tai aiškiai matosi. Mm, tai reikia federalinės valdžios sutikimo, kad iš tikrųjų po 2020 metų kažkas būtų daroma ir čia. Kol kas nėra tokių planų geležinkelių labai didelių Vokietijoje, bet reikia galvoti nuo iki Prahos, iš Saksonijos, kad būtų tie keliai. Ir pat koks ką pasako, aš tai iš tikrųjų e, tas pats reikia įvertinti, kokia yra situacija, jų, pagrindinė, jų pagrindinis prioritetas yra dabartinius tinklus išlaikyti gero lygio, modernizuoti, negalvojant apie naujus tinklus. Tai iš tikrųjų reikėtų 22 reikėtų tęsti iki Rostoko ir pagrindinis, aišku, klausimas būtų, nereikia išardyti tos valdysenos, kur yra sukurta, iš tikrųjų tai yra labai geras dalykas ir rytų valstybės pateikė visos tikrai labai gerus planus dėl investicijų ir būtų labai gaila, jeigu įsivyrautų toks neiškumas, netikrumas, negarantuotumas iš es pusės, nes tikrai reikėtų, kad visi tie darbai taip ir vyktų, kaip numatyti, nes labai daug yra ryšta tai padaryti. Ir toliau uh, Dėl valdysenos palaipsniui mes integravome ir mm, tuos, tas institucijas, kurios valdo krovinių pervežimą ir tai nebuvo e, lengva padaryti. Iš esmės ten viskas finansuojama privataus sektoriaus, taigi valdysena yra daug sudėtingesnė ir jau reikėjo galvoti apie daugiau, nei vien tik tai paprastą kažkokią tai valstybės politiką. Ir tas 22 e, projektas, ką aš turiu pasakyti, kad tikrai ne viskas taip lengva bus. Gal reikės išlaikyti dvi atskiras struktūras vienai pusė ir kitai pusė valdyti. Toliau dar vienas labai svarbus klausimas Budapešte iškilo iš Prahos kelias į Rumuniją, kaip žinote, jau standartas mm, kaip ir pasiekiamas, bet kitur yra įvairių problemų dėl Ir aišku, reikia galvoti apie intermodalinio požiūrio integravimą, Dunojaus integravimą. Ir pakankamai greitai reikėtų išspręsti tos klausimus e, su Budapešto. Aš atsiprašau, kad taip skubėjau. Jis poniai Senvalovai. Keturi kalbėtojai, pane Senvalova, dviems minutėms. Eh, dobrý den, pane Savary, já bych vám eh, chtěla v prvé řadě poděkovat. Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pristatymą. Ir Turiu keletą klausimų. Kai minėjote, kai kalbėjote apie šią liniją, kalbėjote apie kryptį iš vakarų į rytus ir kad ji nuspalvinta yra žaliau nei šiaurės pietų e, linija. Ir galbūt e, kuo žalesnė ta linija, tuo sunkiau išspręsti tuos klausimus, kurie e, yra pažymėti linijoje raudonai dėl Vokietijos ir Čekijos Respublikos atkarpos norėčiau paklausti. Regis tai yra prioritetinis projektas 2022 projektas ir jūsų ataskaitoje nurodyta nurodytos problemos, kurios yra puikiai žinomos, e, minimi investiciniai projektai ir lyginant Vokietiją situacija Vokietijoje ir Čekijoje situacija yra kitokia. Jūs taip pat minėjote, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti ir oficialiau, formaliau bendradarbiauti tuose pasienio ruožuose. E, ir mums turbūt reikalingas labiau politinis požiūris, kaip jūs minėjote. Gal galėtumėte patikslinti, ką turėjote galvoje ir kaip būtų galima pagerinti šią situaciją? Merci d'être resté dans les purs. Ačiū, kad laikėtės pasisakymui skirtų apribojimų. Dabar žodis ponui Ismail Ertuk. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai, turiu du klausimus. Pirmiausia, ačiū už pristatymą. Ir pirmasis klausimas. Tarp Vokietijos ir Čekijos Respublikos esanti atkarpa, kaip teisingai supratau, nuo Pilseno iki Prahos tai nėra Vokietijai prioritetinė atkarpa. Ir, ir tai yra ir įdomu, ir nuostaba kelia, nes vyko dėrybos dėl gairių. Ir buvo kalbama apie pagrindinius tinklus, apie įsipareigojimus ir buvo kalbama ir apie šią atkarpą. Taigi dabar galvoju, po 2020-ųjų gal galima tikėtis, e, ko būtų galima tikėtis? Bosforo ir Marmario atkarpa, ar jau pradėta, ar Europos lėšos skiriamos joms? Michael Kramer. Ach, und vor allen Dingen letztes... Taip pat ačiū Jums už pristatymą. Praėjusią kartą rodėte tilto nuotrauką. Ir iš tikrųjų, e, tas dviračių takas e, puikus ir atkarpa vienoje puikiai ir galvojame apie tas jungtis, bet žinoma, tai yra ateities klausimas. Graikijoje išties esama problemų. Ir Salonikose iki Skopjes yra Salonikai 2 projektas, ar dėl taupimo priemonių, ar jiems atrodo, kad šis projektas yra mm, prabangos dalykas, nežinau. Ir tas koridorius, kurį, kurio statybos ėmėsi Graikija, pasinaudodama ES lėšomis, tikrai yra problemiškas. Būtų puiku, jeigu E, jungtis einanti per vieną nuo vienos iki oro uosto ir Bratislavos ir Budapešto. Ar buvo diskusijų, ar patikslintas tas klausimas, jau esu girdėjęs, kad nebus tiesioginės jungties e, tarp vienos ir oro uosto. Ar teisingai esu informuotas, ar tikrai tai bus? E, nes e, regis, kad būtų blogai, jeigu būtų apleistas tas projektas iki oro uosto. Toliau dėl Prahos. E, ši dalis iš tikrųjų dėl šios dalies e, dar neaišku. Ir kokios yra galimybės. Ir kalbama apie autobusų linijas, nežinau, ar jos prabangesnės, kodėl tai buvo pasirinkta, bet šis klausimas yra labai svarbus. Čia tiesiog nepaprasčiausiai to pagėdaujama, bet tai yra būtina. Tačiau projektas turi būti baigtas iki 2030-ųjų. Dėl Vokietijos pusės, kokie yra Vokietijos įsipareikojimai? trūksta dešimties kilometrų atkarpos ir ne dėl lėšų stokos. Ačiū, ponas Kvin. Norėčiau padėkoti ponui Savarys, pateikė tikrai labai įdomią dabartinės padėties analizę. Pagrindinio tinklo filosofija ir šiaurės pietų uh, vakarų rytų galimybės, pagrind, galimybės sujungti pagrindinius jūrų uostus ir e, kaip išspręsti pagrindinius problemas Atinai, Konstanca, Praha, Bužapeštas, Nürnbergas. Kaip toliau daryti, ką toliau daryti su, šiuo, su šiais koridoriais? ašis einanti per pietų Italiją, Brenneris, Nürnbergas, kokios čia galimybės egzistuoja. Žinoma, daug kas priklauso nuo vokiečių. Ar bus tiesiama Dresdeno Berlyno atkarpa, ar, ar Dresdeno Leipcigo atkarpa. Ir ten, kur yra spragos, jas reikia užpildyti. Berlynas Rostokas šiais metais 160 km per valandą galimybės, elektrifikacija, Berlynas, Hamburgas, čia taip pat numatomas greitai įgis traukinys. Ir kalbant apie visą tai, Berlynas, Dresdenas, Berlynas, Leipzigas yra e, tos, tie segmentai, kurie turi būti užpildyti. Ačiū. Pone Savary, žodis jums atsakyti. Ačiū, kolegos. Galbūt neatsakinėsiu kiekvienam atskirai, nes klausimai mm, panašus, kai kuriais aspektais dubliuojasi. Ypač kalbant apie Vokietijos, e, Čekijos Respublikos segmentą. Iš tikrųjų, ponia Kūn, e, Vokietijoje daroma daug renovuojant tinklą ir kalbant apie Berliną, Dresdeną, e, toj, tame regione daug, atlie, daug dirbama. Kaip iškilo problemų, kaip jas, e, kaip jas sureaguoti politiniu požiūriu. Man pavyko gauti Vokietijos federalinės valdžios e, sutikimą ir pritarimą e, tyrimų studijai, kurią finansavo Čekijos Respublika bei Saksonija. E, Tai yra ateities perspektyvos. Tiesiog Vokietija pasakė, kad tai nėra tuo, tuo tarpu dabartiniu momentu jos didžiausias prioritetas, tyriamos tos, linij, tyriamos tos linijos galimybės ir gebėjimai. Vokiečiai teigia, kad e, ta linija yra galinga, čekai sako, kad ne, bet jie, Vokietija pažadėjo atsižvelgti tos studijos rezultatus, kurios jį nefinansuoja. Kalbame apie Čekiją ir Vokietiją. Ir e, atsakinėjau jūsų klausimą, remdamasis turimą informaciją. Čia tenka imtis kai kuris atžvilgiais diplomatinių e, pastangų, tačiau siūlymas parengti studiją, tyrimų studiją buvo atmestas. Ir jeigu čia kalbame apie valstybę, valstybę ir, ir, ir atskirą regioną, kitos šalies regioną, dėl kurio reikia pasiekti politinio sutarimo. Ir, gal, ir paskelbtas pasiūlymas, paskelbtas konkursas tai, renkti studiją, tyrimo studiją, tačiau galiausiai ji nerengiama. Man atrodo, kad čia turime akcentuoti ryšių su komisija ir jos direktoratais, nes praei, užtrunka mėnesius, kol e, pavyksta suderinti požiūrius kažko pasiekti ir paskui staiga pažiūrėkit, mes esame bejėgi, nes nieko nevyksta. Apie tai reikėtų pamastyti Europos institucijose. Tai tikrai geras pavyzdys, bet aš negaliu jums pasakyti, daugiau pasakyti, sakinėmas šį klausimą. Kitas dalykas, kalbant apie pietus, pietinę dalį. Uh, Vokietija nenori tiesti Nürnbergo šendingo, ašies jų nuomonė tai per nelik brangus projektas. Jie nori tiesti Nürnberg, Markevicų ir Nürnbergo segmentą, trumpą liniją, kad, kad, kad su, su, sujungtų su kita ašimi einančia iš Berlyno vokiečiai daro kai kuriuos žingsnius, bet tik tuo atveju, jeigu tai atitinka jų prioritetus, investicinius planus ateičiai ir jeigu tai ne, nekenkia planams po 2020-ųjų. Ir tą reik, turėtų išnaudoti abi pusės ir Vokietija, ir Europos e, komisija. Noriu dar kartą pabrėžti, kad mes stengiamės e, patenkinti Vokietijos e, prašymus dėl koridoriaus link juodosios jūros. Ir e, Rostokas Nürnbergas turėtų vesti link Konstantos. Ta segmentą reikia išlaikyti. Bulgarai ir rumūnai laimiai mobilizavosi E, kalbant apie e, infrastruktūrą tarp rytų ir vakarų. Tai ypač svarbu, kalbant apie Centrinę Aziją. Bulgarai, nežiūrint, e, bulgarai taip elgesi, ne, neatsižvelgdami į europinius prioritetus, o rumūnai būt, pasirinko tuos projektus būtent dėl europinių prioritetų. Tai yra svarbiausi dalykai ir, ir pagal naująją finansavimo programą uh, turėsime galimybę tiesti tą atkarpą iki Bulgarijos, Turkijos sienos. Graikija, jūs teisingai pastebėjote, ponia Krameri. Tai yra didžiausia problema, nes Graikija geležinkelių požiūrių yra sala. Ir iš principo ten judėjimo daug nėra. O Bulgarijoje tiesiant kelius reikia panaudoti daug tonų dinamito, kad būtų galima e, stumtis priekin. Ir, kalbant apie Skopiją, tai čia iškyla kaiminystės politikos aktualijos. Nežiūrint tai, kad linija, ta, ta, ta linija ir puikiai tiesiama, tačiau jį, jos elektrifikavimas užtrunka labiau neskertama valstybės siena, o kaip žinote, Jugoslavijos laikais sienos buvo perbražytos valstybių, sienos buvo perbražytos naujai. E, Balkanų linija yra trumpesnė nei ta raudonoji linija, kuri pažymėta 22-ame transporto e, projekte, bet taip yra dėl e, politinių realijų. Bratislava, Budapeštas atsiranda uh, nauja, naujose planuose, o oro uostas ir uh, e, vienos stotis, ta atkarpa, apie tai aš nieko negirdėjau, todėl negaliu jums atsakyti šį klausimą. Turėtų, reikėtų susilaikyti, vieną klausimą turiu, sako kalbėtojas. Uh, iš Šernding iki Prahos segmentas eis per Pilzeną iš šiaurės į pietus, ar, ar bus renovuojama senoji linija, kuri anksčiau egzistavo. Čekijos Respublika beveik užbaigė darbus pra, nuo Prahos iki Pilzeno, iki sienos E, vokiečiai sutiko nutiesi dar 15 km iki Šendingo, bet nenori tiesti toliau e, kelią iki Nürnbergo. Tie 15 km iki Šendingo leis sujungti šiaurės pietų ašį, kuri mums yra prioritetinė, bet trumpuoju laikotarpiu tarpiu mums nepavyks užtikrinti e, atkarpos iki pat Nürnbergo, nes tai per brangu. Pirmininkas, man atrodo, kad iškilo nedidelė problema, ponas Savary kaip koordinatorius yra tikrai atsidavęs savo darbui, bet problema yra ta, kad mūsų laukia dar keturi pranešimai ir mes nespėsime baigti laiku atkreipiu visų kalbėtojų dėmesį, tai nes ir, ir noriu paraginti komiteto narių to nepamiršti, kad laikytumėmės e, visų numatytų laikų. Ačiū Žylį, dabar suteikiu žodį ponui Teličkai, kuris pristatys 27 koridorių. Nelgiau 7, 7 minutės, prašau. Pirmininkė, ponės ir ponai, tikrai pasistengsiu E, kad pavytume laiką. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jau praėjo aštuoneri metai, kai aš pradėjau dirbti šio projekto koordinatoriumi ir suprantu, kad laikas iš ties krenda. Ir nereguliariais e, laiko tarpais pateikiu jums pranešimą dėl to, kas buvo pasiekta ir kas ne. Taigi daugeliu požiūrių diskusijos šiuo klausimu yra labai naudingos. Buvo išsakyta daug iniciatyvų, pavyzdžiui, Baltijos matmuo kalbat apie TNT. Taigi, iš pat pradžių noriu padėkoti už tai, nes atlikdamas e, šį darbą, ko gero jau kalbėsiu Jums paskutinį kartą. Taigi, iš karto pereinu prie pačių svarbiausių klausimų. Iki šiol buvo vykdomas šis projektas, kuris buvo finansuojamas palaipsniui ir norėčiau pasakyti, kad mūsų pasiekta pažanga irgi e, buvo pasiekta palaipsniui. Mes modernizuojame geležinkelių liniją e, iš 1520 mm keičiame vėžės prie Lietuvos ir Lenkijos pasienio dėl atkarpos link Kauno keičiame vėžės plotį ir dirbame pagal numatytą tvarkaraštį. Jeigu pasižiūrėtume į dabar pasiektus rezultatus, tai galėtume pasakyti, kad Estijoje e, darbai pasibaigė prieš dviejus metus, Latvijoje ir šiaurėje, Rygo šiaurėje ir pieto, pietuose pasiekta pažanga. Uh, E, po tam tikro projekto atidėjimo, e, dėl to, kad žinote, Latvijoje buvo nemažas nuosmukis, ekonominis nuosmukis, o Lietuvoje mes dirbame su dvigubomis vėžėmis link Kauno, Kauno kryptimi. Taigi galėčiau pasakyti, kad esu įsitikinęs, kad iki kitų metų pabaigos turėtume pasiekti savo tikslus. E, ir tai yra teigiama mano ataskaitos dalis. Ir aš esu tikrai įsitikinęs, kad e, bus įveikdytas šis darbas. E, politinė prasme taip pat dirbame. Ir e, tai yra Šiaurės jūros Baltijos koridoriaus sudėtinė dalis ir va, tas darbas prasideda tik dabar. Mes siekime integruoti Baltijos regioną kuris e, greičiausiai ekonominė prasme auga visoje ES į visą likusią ES rinką ir siekiame, kad ten būtų didelio greičio elektrifikuota e, geležinkelio linija. Manyčiau, kad tai yra ir, ir proga, ir strateginis tikslas e, tikslas, kuriam Baltijos regione yra pritarima, tačiau norėčiau pasakyti, kad labai svarbus yra laiko klausimas. Reikėtų paminėti, kad tai yra galimybė finansavimo prasme. Kalbant apie naują Europos infrastruktūros tinklų priemonę, mes iš jos gavome 85 procentus, o likusią dalį finansuos arba Europos investicijų bankas arba e, šiaurės šiaurės šalių bankai, tačiau tai yra e, galimybė Baltijos šalims, tačiau norėtume pasakyti, kad e, po konsultacijų e, nepasiekti norimų rezultatų dėl šių trijų šalių kredito reitingų. Taigi, kadangi ši situacija naudinga visiems, tai pereisiu prie mažiau teigiamo ar mažiau optimistinio vertinimo. Dabar derėmės su Baltijos valstybėmis e, dėl bendros įmonės įsteigimo. Tai būtų tokia įmonė, kuri konsensuso pagrindu kreiptųsi dėl finansavimo ir tai būtų Baltijos dalis, karbant apie Baltijos e, jūros šiaurės koridorių ir mes e, kalbėjome apie tai ir praėjusį kartą, būtų labai naudingas toks darbo metodas, kadangi yra atsiradusi galimybė, yra strateginis tikslas, tai šiek tiek nuvilia tai, kad tų valstybių narių įmonės nededa ypatingai didelių pastangų Na, Europos Sąjunga tikrai e, Europos Sąjungoje pasigirsta e, nuomonių, kad jeigu Telička mano, kad mes pastatysime Europo, Europinės vėžės koridorių e, per Lietuvos, nuo, nuo Lenkijos iki Lietuvos, tai jis klysta, nes uh, Na, pasigirsta tokių pastabų ir problema yra ne tai, ar tai mandagu ar ne, bet tai tik parodo, kad e, kartais įmonės elgesi monopolistiškai, o e, teisinė prasme mes tengiamės liberalizuoti geležinkelį. Ir norėčiau tai pasakyti drąsiai, nes irgi esu iš to regiono ir E, tas požiūris dažnai primena senuosius laikus, švelniai tariant. Taigi, kokia yra situacija dėl akcininkų susitarimo, e, tų akcininkų, kurie kurs tą bendrą įmonę, kad įmonė būtų tas pagrindinis e, statybos variklis, kalbant apie Rail Baltica. Šiuo metu mes e, dabar e, derisi visos trys valstybės narės ir tarybos jau truks, trunka tris mėnesius, bet pažangos pasiekta nedaug. Ir labai dažnai yra susitariama dėl ko nors, bet per kitą posėdį dėl jų jau ginčiamasi. Ir geležinkelių įmonės, vyriausybės, vyriausybių tam tikri departamentai e, priima sprendimus ir tai yra projektas, kuris finansuojamas iš ES lėšų, kuris turi būti naudingas ir operatoriams, ir piliečiams, ir visai ES. Ir man tokia situacija, kokia yra dabar, yra beveik nepriimtina. Mes esame aiškiai nustatę tuos klausimus, kurių sprendimui reikės dėrybų tarp vyriausybinių lygmenių. Dabar nenoriu kalbėti labai konkrečiai, bet manyčiau, kad kai, dėl kai kurių klausimų reikės sudaryti tarp vyriausybinį susitarimą. E, terminai yra tokie. Iki šių metų pabaigos reikia pasiekti šio susitarimo. Priešingo atveju E, kitais metais, pavasarį, kai bus kvietimas teikti paraškas, galime nespėti. Ir e, šių trijų valstybių narių atstovams yra pranešta, kad šių metų pabaigoje, na, ne, aš būsiu pasirengęs įvertinti pasiektą pažangą ir taip pat būsiu pasirengęs pateikti savo asmeninius pastebėjimus dėl to, kas bus atsakingas, jeigu nebus pasiekta šio tikslo. Dar turime šiek tiek laiko, bet tas tempas e, yra tikrai nepriimtinas, nepatenkinamas. Pirmininkė, jau baigsiu savo išvadą, žinau, kad laiko yra nedaug, tik leiskite pabrėžti tai, kad pastaruoju metu e, esame patyrę sunkumų, yra įvairių interesų ir vienas naujausias pavyzdys, e, tai, tai kad viena valstybė narė kalba apie savo sostinės, apie geležinkelio tiesimą per sostinę, nors tai yra, nėra numatyta. Taigi yra dėl tų klausimų susitarta, o dabar pradedamos dėrybos iš naujo. Ir mūsų užduotis yra labai aiški, tikslas yra iki šių metų pasiekti pažangos, ir galimybės nėra didelės, kad tai padarysime, bet jeigu ne, tai Bet nustatysime, kas ką turi padaryti ir kas bus atsakingas. Ir iki metų pabaigoje turi būti labai aiškus akcininkų susitarimas įkurta bendra įmonė ir aš manyčiau, kad šią galimybę bus pasinaudota. Na ir paskutinė pastoba. Paskutinėmis savaitėmis e, vyko daug politinių procesų ir pradžioje pasisakydamas išreiškiau savo padėką Europos parlamentui, bet dabar pasakyčiau, kad vicepirmininkas e, Kalas žino šį regioną, pažįsta šį regioną dar geriau nei aš ir e, jo kabinetas iš tikrųjų mums padeda atlikti savo darbą. Taigi esu pasirengęs atsakyti klausimus. Mm. comprends que euh, diplomatiquement, il y a un peu quand même d'agacement, mais pas de découragement. Ja, nous avons une question, monsieur Kramer. Que... Ponas Krameris. Prašau apsiriboti dviem minutėmis, laikytis reglamento. Aš suprantu, kad nėra tokie labai nuvilintis dalykai. Ačiū. Kalbant apie tą atkarpą nuo Talino iki pasienio, žinau, kad yra struktūrinių reformų. Kauno atkarpa turi būti pabaigta kitais metais ir E, dėl lokomotyvų, kad jie galėtų važiuoti per visą, visą atkarpą, kad nereikėtų nieko keisti pasienyje, kad būtų vienodos vėžės geležinkelis. Nuo Varšuvos iki Kauno atkarpos ta senoji atkarpa jau neveikia, nes ji eina per Baltarusiją, taigi planuojama nauja atkarpa. Štai žemėlapyje ne, žiūrint į žemėlapių neaišku, ar iš Belistoko į Elką, ar bus atkarpa tiesiama per kitą miestą, iki, ar iki Suvalkų, nes iki Elko tas, ta Lenkijos atkarpa. Lenkija teigia, kad jiems būtų priimtinesnis toks maršrutas, dėl to, kad ten yra saugomų vietovių, taigi kai bus su ta atkarpa, ar jie jau suplanuota. Uh, E, regis lėšų yra per daug. 1,2 e, milijardo eurų yra skirta ir ES yra skyrusi šias lėšas ir e, jos bus skirtos kelių, o ne geležinkelio tiesimui. Taigi, kaip vyksta planavimo darbai? Kaip jau teigiau, lėšų yra pakankamai, bet viskas turi būti suplanuota. Ir kaip dėl tos atkarpos iki Kauno ir didelio greičio atkarpo, žinau, kad Latvijoje tam priešinamasi, nes yra nauja linija, kurie eina pakrantę. Ir dėl turistinių priežasčių ir dėl to, kad Latvijoje yra daug svarbių uostų, nauda gali būti puikiai ekonominė prasme ir piliečiams. Aš suteiksiu žodį koordinatoriui. As concerns uh, Tallinn and the border, um, as I've said. Atkarpa Tallinas siena, kaip sakiau, baigta jau mm, maždaug prieš dvies metus. E, tikrai taip kaip kai kuriuose kitose Europos vietose, kai kur yra viena tik tai linija su. A, a, papildomomis linijomis, bet iš tikrųjų kai kur ir, ir, ir dvigubai yra tikrai pakankama dabartiniam krovinių pervežimams, atsižvelgiant į krovinių pervežimo poreikius, maždaug 100 km per valandą greitis yra, kai tam tikras dalis, kur galima kiek greičiau, dėl lokomotyvo. Jūs kalbėjote apie Kauną iki sienos mm, modernizuota, nauja vėžė. Turėjau įtarimų, ar iš tikrųjų, ar laikomės um, terminų dėl dvigubos vėžės, bet um, buvo studija kiek pastrigusi, bet uh, gavau um, patikinimus iš Lietuvos uh, ministro pirmininko, kad viskas bus gerai ir um, tikrai nėra dabar uh, jokių abejonių turėtumėm viską spėti padaryti. Ekspertai sako, kad viskas gerai. Lokomotyvas tik vos prieš kelias savaitės, po 20 metų kuomet nebuvo nei vieno keleivinio traukinio. Dabar aš turėjau tokią galimybę pavažiuoti tokiu traukiniu ir atsakau, um, pono Kramerį, taip galim su vienu lokomotyvu, bet problema ne lokomotyvas, problema yra ar mes visiškai įgyveninsime geležinkelio paketą. Ar tikrai e, tai, kas turi būti liberalizuota, yra tikrai liberalizuota. Ir manau, kad tai yra ateitis būsimai komisija, ne vien tik tai Baltijos regione, bet ir kitur. Ar šitie teisės aktai yra realiai įgyvendinti, nes man dar kyla abejonių, ar iš tikrųjų mes pašalinam visas kliūtis. Nes taip, teoriškai mes turėtumėm turėti galimybę tai padaryti. Dabar dėl alternatyvų um, mes e, neatsiliekam nuo tvarkaraščio, nors buvo galvoma, kad taip gali būti, e, bet e, problema buvo ta, kad mes turėjome išspręsti tą dalį prie Lenkijos sienos su Lietuva, būtent dėl tų dalykų, ką jūs pabrėžite dėl aplinkos apsaugos, buvo studija pateikta ir buvo priimtas sprendimas, kad, mes eis, kad kelias eis per Elk. Aš sutinku su jumis. Ne finansuose problema. Problema yra, ar bus visos studijos, visi tyrimai realiai atlikti tikrai iki šitos finansinės perspektyvos pabaigos. Aš turiu Lenkijos valdžios žodinį įsipareigojimą, kad ta nedidelė atkarpa per Elktą nauja linija bus pastatyta mm, per pirmuosius naujos finansinės perspektyvos metus. Tai tiek dėl Latvijos. Taip, visuomet buvo ta problema, jūs atsimenate, aš sakiau, kad tikrai turime problemų, sunkumų su Latvijos valdžia kad jie realiai sutiktų, kad šiaurės pietų ašis yra prioritetas Man atrodo, vis tiek jiem dar rytai vakarai išlieka didesnis prioritetas, bet ir štai ir prieš porą savaičių dalyvavau Baltijos ministrų pirmininkų sutikime, mm, Latvijos ministras pirmininkas pirmininkavo ir bendra įmonė, tarp kitko, turėtų būti įsikūrusi Rygoje. Tai ne vien tik tai būtų simbolis, tai taip pat parodytų, kad yra politinis įpareigojimas um, iš, iš to šalies dėl to, ką mes dabar statome, kam turi būti ta bendra įmonė. Dėrybos, aišku, visuomet būna skirtingi požiūriai, būna įvairių sunkumų, bet man atrodo, kad tikrai um, tie klausimai, kuriuos Latvija kelia, yra pagristi, tai man atrodo, viskas yra gerai su Latvija, aš nematau didelių problemų, man atrodo, jie mm, kaip ir laikosi savo e, ryštą, man atrodo, mes jau tą lūžio tašką praėjome. Tai dėl bendros mm, įmonės problemos dominuoja nebūtinai iš Latvijos pusės. Ne, nelabiausiai iš Latvijos pusės. Tokia. Ačiū. Ponai Veličkai, iš tikrųjų įdomu yra matyti tai, kaip mm, vietoje viskas vyksta dėl geležinkelio visų pajėgumų panaudojimų. Iš tikrųjų, verta pas, pamastyti giliau mm, tokių klausimų. O dabar perėsime prie kito projekto dėl vandens kelių kalbėsime. Prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. Nuo 2007 iki 2013 metų dėmesį sutelkiau į du projektus. Tikrai uh, pakankamai mm, komplikuotus projektus. Tai e, buvo Reinas, Semeinas, Dunojus Ir aš sakyčiau, kad yra tam tikras supratimas jau tarp aplinkosaugininkų ir visų tų, kas nori, kas, ką nori kažką padaryti su Dunom. Toliau mm, Sena Reinas. Po to, kai buvo Tai padaryta tai, ką panas Provas daro dėl perkalibravimo. Man atrodo, kad jis jau greitai pateiks rezultatus. Man atrodo, kad po to jau tikrai bus um, gerų šansų, kad um, na, viskas bus padaryta, nes buvo pernelik sudėtinga, pernelik brangu, bet dabar naujas projektas, naujas dizainas turėtų atitikti ir finansinius pajėgumus, ir laiko visus e, reikalavimus. Mm. Tai Nor paliksiu, čia atrodo, kad viskas kaip ir gerai ir visos jungtis su uh, Flamandija, su Valonija, viskas kaip ir gerai. Sakyčiau, kad viskas yra gerai. Um, Flandrija, Niderlandai, viskas yra gerai. Abi šalis dirba puikiai tai po kelių metų viskas bus tvarkoje. Bet dabar Dunojus. Dunojus yra labai sudėtinga, komplikuota šalis, daug šalių yra, sienų. E, kiekviena šalis, kiekviena šalyje keičiasi vyriausybės ir iš tikrųjų, kai e, esi koordinatorius, labai sunku yra dirbti, kuomet pasikeičia valdžia, ateina naujai ministrai, kurie nepažįsti tavęs, tu jų nepažįsti, tai tikrai labai sudėtinga yra dirbti. Kiekvienas iki, kai tik tai e, pasikeičia ministrai, turi uh, su juo pradėti dirbti ir paskui už trijų mėnesių paaiškė, kad yra problemų ir taip toliau. Visokių buvo planų, visokių tyrimų, buvo daug kas padaryta iki poveikio aplinkai vertinimo. Aš manau, kad dabar jau atėjo laikas veikti ir nuoje finansinėje perspektyvoje tai tikrai bus įmanoma. Vienas iš svarbiausių dalykų su kuo mes kasdien susidurėme, yra uh, gilinimas e, vandens kelių ir kiekviena šalis, kuri bando kažkaip atsisot ant kojų, tai aišku galvoja, kad uh, jiem yra daug svarbesnių kitokių dalykų, nei, pavyzdžiui, upės gilinimas ten, kur jiem tai galbūt nėra prioritetas, nes jiem yra kitokių svarbesnių dalykų, bet laimiai nuoje finansinėje perspektyvoje bus numatyta galimybė bendrai finansuoti tokius darbus, e, tai yra komisija galės prisidėti prie įrangos šiems darbams. Tai, taigi, bus pagalbos kitame laikotarpyje mm, vidaus e, upių vandens keliai bus e, numatyti, kaip ponas Savary irgi kalbėjo, iš tikrųjų labai svarbu, kad jie būtų integruoti į transporto sistemą. Tai vis svarbiau ir svarbiau yra ir praeitą savaitę Rumunijoje, Bulgarijoje buvome. Ir 150 km įveikti mums reikėjo 4 valandų Tai man atrodo, kas yra labai svarbu tose valstybėse, tai yra didesni pajėgumai. Ir ponas Savary e, pasakoja, kas vyksta su geležinkelių sistema. Tikrai prieis daug metų, kad realiai tas sistemos veiktų. O automobilių keliai jau ir tai primena labiau automobilių stovėjimo aikšteles. Tai e, galvojant apie artimiausią laikotarpį, tai vienintelis kelias kažko pasiekti, tai yra vidaus vandenų keliai ir Dunojus. Ir reikia, aišku, atsižvelgti į aplinką visose planuose ir e, užtikrinti pagarbą aplinkai, bet tai galima padaryti ir pakankamai e, per trumpą laiką. Tas yra labai svarbu. Kas vyksta? Pradėsiu nuo Bulgarijos ir Rumunijos. Iš pradžio santykiai su Bulgarija, Rumunija buvo ne tai, kad blogėja, buvo neegzistuojantis. Dabar, man atrodo, jau tikrai yra naujų dalykų, yra 2012 metų tarpusavio supratimo memorandumas, praeitą savaitę, tai buvo priešasis, kodėl mes vykome ten, Bulgarijos prezidentas kartu su Rumunijos ministrais, su aplinkos agentūromis, visi kartu buvo Silistroje prie Dunojaus ir tai buvo tikrai puikus susitikimas. Buvo merai iš abiejų pusių. Tai svarbiausi subjektai vietoje ir iš tikrųjų buvo toks įspūdis, kad reikia jau kažką daryti, visi, visi tą patį jauti, galvodami, kad reikia stengtis dėl mūsų gyventojų, dėl mūsų miestų. Tai man atrodo, kad tikrai jau dabar tie tokie pozityvūs jausmai atkeliauja ne iš, ne iš viršaus į apačią, o iš apačios į viršų ir mano nuomonė tai jau visiškai kas kitka palyginti su tuo, kas buvo pradžioje. turiu paskubėti, Manau, kad iš tikrųjų merai e, nori matyti e, didesnį teritorijų e, plėtros potencialą, tai tos priemonės, aišku, suteiks to, bet, aišku, prie, priežiūros darbai yra labai dideli, kurie laukia ir, ir, ir trys vasaros, matėme, navigacija buvo visiškai užblokuota toje atkorpoje tarp Bulgarijos ir Rumunijos, nors. Uh, Bulgarijos ministrai, e, Rumunijos ministrai siuntė raštus Bulgarijai, netgi siūlėsi susimokėti už gilinimo darbus. E, bet dabar yra tarpusavio supratimo memorandumas ir yra planai ir dėl grimslės gilinimo, e, dėl, dėl, dėl upių gilinimo. Tai, man atrodo, tikrai laikas jau buvo to imtis, nes uh, tas sektorius praranda labai daug pinigų ir e, realiai neišnaudojamas vidaus vandenų potencialas. Ir dabar užbaigsiu rekomendacijomis, išvadomis. E, TNT gairės naujosios e, numato užtikrinti glaudesnį vidaus vandenų integravimą į multimodalinį transportą transportą Europoje. Mm, jeigu tikrai norime daugia modalinio, daugia rūšio e, transporto Europoje, mums tikrai reikia mm, Dunojaus. Ir mm, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo projektas numato daugiau galimybių, taip pat ir privačiam sektoriui dalyvauti. E, regionų teritorinė plėtra taip pat yra įgalinama ir mane nuliūdino Mm, paskutinis potvinis Dunojuje, tai, tai buvo toks potvinis, kuris neturėjo įvykti. Uh, tikrai buvo galima buvo užkirsti kelią tokiam potviniu, jeigu būtų buvusios įdėktos kovos su potviniu priemonės. E, iš tikrųjų, į Dunojų reikia žiūrėti holistiškai ir geriamasis vanduo, ir drėkinimas, ir potviniai, ir navigacija. Reikia galvoti ne vien tik tai apie navigaciją, reikia galvoti apie visus aspektus, visą tai kaip sistemą. Taigi aš, aš, tikrai, aš tikrai labai um, buvau nuliūdusi dėl žmonių situacijos. Ir dabar pagal naujas TNT gairės bus įmanoma taikyti bendrą požiūrį ir jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokių problemų per sieną taip pat, Ir visos tos problemos, su kuriuom susiduria, pažiūrėjau, Serbija, yra būtent problemos dėl sienos kirtimo. Tai e, dabar jos bus sprendžiamos ir dar noriu paminėti, kad tai realiai yra modelis, pavyzdys Serbijoje nuo pat pirmos dienos e, buvo suformuotos nevyriausybinės ir e, aplinkosauginės grupės, visi susirinko prie vieno stalo. Ir tikrai VVF iš tikrųjų labai džiaugiasi tuo ir technologijų perdavimas vyks ir su Kars 2020 ir nauji varikliai ir mm, naujas kuras ir nau, naujoviškos operacijos. Iš tikrųjų, tai padidins vidaus e, vandenų kelių patrauklumą. Uh, visos suinteresuotos šalis turi būti įtrauktos į tuos procesus, aš tą norėčiau akcentuoti, bet reikia nepamiršti vienos didelės politinės problemos. Ko labai reikia, tai reikia Belgrado konvencijos atnaujinimo, kad būtų galima Dunaus komisijos įgaliojimus sustiprinti ir įtraukti Europos komisiją į Dunaus komisiją, nes tikrai ji yra pastrigusi dėl problemų su Ukraina. 2012 metais e, buvo Luksemburgo ministrų deklaracija ir toliau renksime e, kitą tokį pat renginį vėliau, kad tikrai visi būtų įtikinti, kad reikia um, išlaikyti tuos darbus, kad neįstriktų laivybą kitą vasarą. Toliau. Pono Pavo projektas labai puikiai juda į priekį, tai aš labai džiaugiuosi tuo. E, dėl Bulgarijos aš jau kalbėjau. Buvo atlikta studija ir Bavarijos žemės sprendimas buvo, pagal kurį buvo pasirinktas A variantas, o A variantas tai yra 200 dienų per metus metus, kuomet grimzliai yra 2,5 metro, gylis yra 2,5 metro, tai yra nepatikimi van, vidaus vandens keliai ir tai yra labai liūdinantis rezultatas, nes ES sumokėjo 33 milijonus eurų už tą studiją. Manęs tikrai, ne, aš, aš negalvau, kuris variantas yra patrauklesnis, aš tik tai galvau, kad kuo daugiau dienų reikia turėti, tikrai um, daugiau nei 200 dienų, kai gylis yra didesnis nei 2,5 metro. Tai kokios dabar, bu, ką toliau darysime, bus e, išvados padarytos po tos studijos, mes aptarsime rezultatus ir tikrai norėtumėm kiek galima geriau panaudoti tą A variantą ir galbūt pavyks rasti kažkokių išmaniųjų sprendimų, kad tų dienų būtų daugiau, nes technologijos, aišku, tobulėja, tai mes galime gal panaudoti ir Mm, mokslininkų kažkokiu atradimu, mokslinių idėjų, iš, išmanių sprendimų. Tunelis, apie kurį kalbėjo ponas Savary, gali smarkiai pakeisti transporto srautus Rumunijoje ir Bulgarijoje mm, bus srautai iš vakarų ir srautai į Rusiją. Ir su tuneliu gali iš esmės viskas pasikeisti ir būti visiškai kitokia situacija, nei kad mes galvojame e, iki šiol. Ir pirmininkė, paskutinis žodis dar apie Konstantą. Konstantas yra uostas su didžiuliu potencialu, bet dar nesu mačiusi tokio uosto, kuriame nebūtų žemės už jo, nei galimybės padaryti geležinkelio privažiavimą, nei vidaus vandenų prieigų. Aš nežinau, kur yra ta sausumo žemė Konstancijos aplink uostą. Jeigu norime Rumuniją plėtoti ir uostus Bulgarijai, tai mums reikia iš tikrųjų galvoti kas bus su vidaus vandenų keliais Rumunijoje. Ir dar vienas dalykas ponui Krameriui būtų skirtas prieš jam užduodant pagrindinį klausimą. Taip, taip galač yra prieplauka ir dabar atliekama studija, kaip bus galima priderinti laivus prie tos upės. Tai aš tikiuosi, kad jums dabar nebereikės užduoto klausimo. Pone Kramerį. Bet aš abejoju, ar ponas Krameris susilaikys nuo klausimo. Visų, kurie kalbės, prašau kalbėti trumpai, kiek įmanoma trumpiau. Ponas Vandalin pirmiausia. Pirmininkė, noriu padėkoti poniai Peis už jos pastangas. turiu pasiūlymą, klausimą dėl šeldės projekto. Ji minėjo, kad dabar rengiama studija. Manau, kad viskas e, baigsis e, pozityviai. Pone Peis, ar jūs taip manote, ar e, yra kažkokių argumentų, kurie jūs verčia teikti, kad įvertinimas bus teigiamas? Noriu pasitikslinti, kodėl taip manote pirmininkė. E, Lakryčio mėnesį 2012 buvo surinkta konferencija, kurioje dalyvavo kanclerė Merkel. Ten buvo pristatyti prioritetai. Pone Peis sakė, kad ta studija kuri apima Dunojų, buvo blokuojama iš vienos pusės. Čia reikia imtis priemonių e, apsisaugoti nuo galimų potvinių. Bet nėra pagrindo tikėtis, kad eismos Dunojaus upė suaktyvės. Ir kanclerės Merkel patikinimai, atrodo, daug nereiškia. Norėčiau išgirsti ponios Peis nuomonę, ką jie apie tai mano. Ponas Kramer. Viskas atsiskleidžia sliniuose, kai kalbame apie e, vid vandens vidaus kelius. E, Reino Dunojaus projektas. Jeigu 10 procentų visų prognozijų pasiteisintų, tai jau tai būtų pažanga. Aš keliavau Dunojumi prieš 10 metų ir turėjau imtis prevencinių veiksmų dėl to, kad dideli laivai darė labai didelės bangas. Kai važinėjau dviračių paliupę, matau, kad e, ta upė palanki laivams, bet nedidiesiems. Ir todėl reikia apsispręsti, kas yra logiška. 7 procentai visų van, viso vandens kelių transporto vyksta Reine Europoje. Ir čia yra aktyviausia dalis, todėl galbūt reiktų sutelkti dėmesį į tą e, atkarpą. Iš tikrųjų, ponė Merkel pasisakė už Dan, Dunojaus ir Bavarijos atkarpos plėtimą. Uh, Bavarija taip pat už tai pasisakė, tačiau po to dėl to, kas vyko, ar galbūt reikėtų pasitraukti šio projekto, ar Dunojus yra geresnis pasirinkimas vidaus vandenų, vandens kelių projektams. Norime nuimti eismo dalį nuo sausumos kelių, bet ne, neperkelti jo į kanalus ir e, upes. Šliuzai yra labai svarbus dalykas, nes geležinkelio atkarpa iš Berlyno į, į Varšuvą e, sutikė galimybę vykti 160 km per valandą greičiu geležinkeliu traukiniams. O kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, jeigu kur nors valstybė pasipriešina, e, kad ir kur tai bebūtų, to, to, to sprendimo pasiekmes juntamos. Taigi Vokietija pasipriešino, pasakė ne ir, ir tai reiškia tam tikras pasiekmes. Jeigu valstybė pasipriešina, ji darbai nebevyksta ir, ir apie tai tiesiog sužinojame. Ačiū pirmininkė, sako ponas Artuk. Uh, Ponas Kraveris išsakė kai kurias mintis, kurias norėjau, kuriomis norėjau pasidalinti. Visų pirma, dėkoju už pristatymą ir man atrodo, kad aš jau ketvirtą kartą dalyvauju tokiame susitikime ir ketvirtą kartą užduodu tą patį klausimą. Kiekvienais metais sulaukiame to, to puikaus leidinio su žemėlapiais nuotraukomis, o tuo tarpu, ir tuo tarpu nebežinau, ar, ar ta informacija ten skelbiama yra iš viso patikima. viskas e, nuspalvinta skirtingomis spalvomis, patikta informacija, bet aš norėčiau, kad tai nebūtinai būtų e, spalvomis pažymėta, bet kad būtų daugiau aprašomojo pobūdžio informacijos, ką reiškia raudona spalva pažymėtas, pažymėtas skiltis, ką reiškia Bavarija ar kažkur kitur. E, pagėdaučiau tikslesnės informacijos apie konkrečias e, transporto priemonės ir e, vandens transporto priemonės ir skirtingas e, transportavim, skirtingus transportavimosi būdus. Ponas Kančian, ačiū, noriu padėkoti koordinatoriui už visą jos atliktą darbą. E, kolegos jau išsakė kai, kai kurias pastabas. Aš labai palaikau TNT e, požiūrį, e, transeuropinį požiūrį į tinklų integraciją. Tačiau turime pas, užtikrinti, kad kad šie vidaus vandens keliai duotų apčiapiamų rezultatų, juos reikia geriau integruoti. Pažvelgęs į žemėlapius, leidinė, kuris mums išdalintas, nematau po upės niekur. E, minimas, minima atkarpa nuo po iki Milano. Ar tai reiškia, kad tie planai neatnaujinti? Aš tą dokumentą peržvelgiau, radau keletą nuorodų, bet informacijos daugiau nėra. Ar kažkas įvyko pastaruoju metu? Ar turėsime laukti, kol ta atkarpa bus nutiesta iki Milano. Ačiū, sako ponė Sen... Senvalova. Ar aš noriu padėkoti poniai Peis už jos pristatymą. Turiu klausimą apie vidaus vandens kelius Čekijos Respublikoje, nes apie tai taip pat, apie tai kalbam pranešime. Mes neturime e, prieimo prie jūros ir e, čia mano šalies atveju kalbame apie laivybą Elbės upe. Noriu paklausti apie tai, kas yra jūsų pranešime, apie veiklos intensyvėjimą Elbės, Oderio ir Dunojaus upėmis. rengiama galimybių studija šiam projektui ir noriu paprašyti jūsų pasidalinti pastebėjimais dėl šios studijos. Nežinau, ar jūs turite klausimą. Silvija, e, turite klausimą apie kažką, bet nieko negirdėjote, nebuvote čia. Ačiū. Turiu klausimą, poniai Peis. kaip jį vertina naująjį Reino Dunojaus koridorių. Ir šiandien vykdomus projektus, kurie dar neužbaigti, kurie dar nepabaigti. Kurie projektai yra svarbesni e, transportavimui Dunojaus upe? Pradėsiu nuo galo, jums leidus, kokie yra svarbiausi projektai, o po to pereisiu prie ir aptarsiu, atsakysiu pono Kramerio klausimą. Kalbėdama apie Dunojų, visada prisimenu Konstanciją, pradedu nuo Konstancijos aukštyn. Vokietija pasipriešino ir, ir, ir teiginys, kad Dunojus nereikalingas, yra nesąmonė. Ne Dunojumi galima nukeliauti labai ženklę atkarpą. Net jeigu Vokietija blokuotų Dunojų, vis tiek Dunojaus potencialas išlieka, nes didžioji Dunojaus dalis teka ne Vokietija, eina iki Konstancijos, dar 2000 km. Ir ta upė labai svarbi šalims, per, kurią, per kurias ji teka, kai kurios iš jų yra, neturi prieimo prie jūros, e, Kroatijai tai aktualu ir žmonės nori pasiekti jūrą Dunojaus upe. O Bulgarija ir Rumunija netrukus netoli susitarimo šiuo klausimu ir, ir bendro projekto. Manau, kad jis būtų tikrai naudingas ir pasiektume gerų rezultatų jeigu, viską, jeigu aukštynų pe kiltume ir viską taip žiūrėtume. Vengrija, Austrijoje e, projektai yra geri, nuo Vyslos pradedant e, le, le, stengsimės kai ką pakeisti, Vokietijai, vokiečiai to nenori nieko keisti, bet Bavarijoje visi skundžiasi dėl vilkiukų. Ir jeigu bandome vilkiukus perkelti į ant vandens, tai tai būtų didelis palengvėjimas žmonėms ten gyvenantiems. Pamenu, kad uh, bavarai labai skundėsi dėl vilkikų. Jie skundžiasi tuo, kad sunkvežimiams leidžiama važinėti savaitgaliais. Tie visi konteineriai galėtų būti perkelti į laivus. Aš tai suprantu. geležinkelio atkarpa link Konstancos. Pajėgumai čia nėra dideli. Mums tikrai reikia tų vandens kelių ir aš padarysiu viską, kad jie būtų panaudoti. Pone Senvalova, jūs uždavėte klausimą apie Čekijos Respubliką ir apie projektus skirtus jai. Tai darome viską, kad, kad tai būtų įmanoma. Čekijos Respublika nori būtinai pasiekti, užsitikrinti e, atkarpą iki Hamburgo ir nebebūti e, šalimi neturinčia prieigos prie jūros. Jeigu tai pavyktų, būtų galima pasiekti Dunojų. Toje dalyje tame regione reikalinga galimybė panaudoti laivus, bet būtina tam tikra veikla, kad tai būtų įmanoma. Žinau, kad Čekijos Respublika turi salą Hamburgą, kurią nori panaudoti kroviniams, krovinių e, gabenimui Ir jiems reikia, kad Vokietija bendradarbiautų šiame projekte. Ir nemanau, kad Vokietija galėtų blokuoti, pasipriešinti šiai tokiai ekonominiai veiklai, kuri tokia svarbi Čekijai. Pone Kančianė, po upės projektas yra tikrai daug žadantis. Mes sutelkėme dėmesį iš šiaurinės senos atkarpą, bet norime užtikrinti, kad laivyba po upę būtų įmanoma. Ir sakyčiau, mums pavyko pasiekti kai kurių rezultatų. Jeigu pavyks pasiekti Milaną, ar pavyks kada nors pasiekti Milaną, tai geras klausimas. Tai bus viską apspręs italai ar jei jie norės, mes jiems padėsime. Ir tai tikrai įdomus projektas, nes tame regione e, yra per daug automobilių ir sunkvežimių. Ponas Ertuk klausė apie laivų skaičių. Pone Ertugai, šį savaitgalį du Olandų laivai buvo įsteigti Strygė, Staubingė. Ponas Krameris klausė, ką darome Dunojuje, ką darysime su Dunojus projektu. Pone Kramerė, aš pasieksiu, kad laivyba Dunojumi būtų realybė ir mano santykiai su aplinkos saugos grupėmis yra geri. Mes svarstome įvairiausius klausimus dažnai ir sprendžiame jiems aktualius klausimus. Pavyzdžiui, vienos klausimų Vengrijoje imamės konkrečių klausimų Rumunija, Bulgarija pradėsime projektus. Taigi klausėte, ką, ką darysime su Dunojumi, aš atsakau Dunojumi plaukios laivai. Kaip jau sakiau, mane stulbina tai, kad Bavarija nenori laivų Dunojaus upėje. Pone Krameri, Kiekvienais metais vyksta ta pati diskusija. Įmonė reikia tam tikros, sukaupti tam tikrą kritinę masę, tam tikrą laivų to, tonų kiekį, kad ji būtų pelninga. Būtent todėl laivas turi būti pritaikytas upiai, kad būtų galima panaudoti tą optimalią masę. Todėl įmonės turi mokėti už tam tikrus ateities sandorius. Ponas Vandalinas minėjo šeldę. Ir klausia, ar tas projektas bus įvertintas pozityviai. Aš manau, kad taip. Rotterdame buvome susitikę su žmonėmis, kurie yra atsakingi už šį projektą ir mes pasidaliname visas Olandų sukaupta patirtimi apie vidaus laivybą, apie tai, kaip aptarnauti šliuzus. Davėme visą informaciją, aš manau, jiems tai bus naudinga. Ir jeigu jie pageidaus, ta informacija bus patikta raštu. Manau, kad tai padės jiems priimti tinkamus sprendimus, užtikrins projektų na, e, ekonominį našumą ir kad pavyks rasti privataus sektoriaus lėšų. Aš na, nesu Prancūzijos vyriausybės atstovė, bet aš manau, kad. S, e, bet manau, kad signalai bus teigiami. E, Straubing Vilshoveris. Manau, kad teks susitaikyti su tuo sprendimu. Ir reiks e, už, jeigu pavyks užtikrinti Straubingo projekto patikimumą, man atrodo, kad mums pavyks su šiuo projektu. Ačiū, ponė Preis. Toliau kalbėsime apie jūrų kelius ir sutikiu žodį ponai Valentė de Oliveira. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Praėjusiais metais pradėjome 31 projektą įgyvendinti. Vieni projektai buvo pabaigti, kiti dar vykdomi, tačiau apskritai visais šiais E, visiems šiems projektams buvo skirta 170 milijonų eurų ir bendros investicijos siekė 1,5 e, milijardo. Kokie tai buvo projektai? Juos visus būtų galima suskirstyti į dvi pagrindinės grupės. Tai tradiciniai projektai. Tai yra jungtys tarp dviejų uostų Kai kurie projektai buvo įgyvendinti labai sėkmingai ir pats neseniai dalyvavau viename iš tų oro uostų, Karsklone ir Gdynėje. Ir iš tikrųjų viskas buvo tinkamai sutvarkyta. Ir tarp šių dviejų šalių padidėjo eismas bei e, sutrumpėjo kelionė, jau nebereikia laukti ir prie Švedijos, ir prie Danijos vykstant į Lenkiją. Taigi, įgyvendinus šį projektą, buvo sutaupyta labai daug laiko. Kiti projektai dar vykdome. Kita grupė projektų, tai vadinamieji tie projektai, kuriais siekiama daugiau naudos. Ir mes tengiamės įtraukti šių projektų gyvendinimą kuo daugiau asmenų, nes jų dalyvavimas šiuose projektuose tai yra pats didžiausias patikinimas, kad projektų gyvendinimo rezultatus būtų galima e, pritaikyti nedelsiant. Šie didesnės naudos projektai jais siekiama keleto tikslų. Pirmiausia, saugumo. Ir daugiausia saugumo jūroje. E, buvo pasiekta didesnio saugumo gyvendinant e, kai kuriuos projektus, paminėsiu vieną, jis vadinasi Monaliza, koordinavo šį projektą Švedija ir ji laivai arba automatiškai nukreipiami kitą linkme, arba yra pasitelkiamos tarnybos siekiant užtikrinti tai, kad nebus susidurta su e, gilumos e, problema ir tai yra problema ne tik jūrose, bet ir Baltijos jūroje. Taigi e, tokie, tokios jungtys siekiant didesnio saugumo įgyvendinančios projektus buvo pasiekta didesnio saugumo. Kiti projektai yra susijęs su pačiais uostais, tai yra uostais, jų efektyvumu. Turbūt pats sudėtingiausias dalykas yra tuo met, kai viename uoste yra vykdoma daug įvairių operacijų buvo parengta daug projektų dėl siekiant vieno langelio principo naudos ir jungčių. Ir dabar jau kalbant apie uostus yra pasiekta tokio vieno langelio principo ir sanitarijos, veterinarijos reikalavimai mm, gali būti, jų gyvendinimas gali būti patikrintas veiksmingiau šiuos Valencijos uosto administracija koordinuoja šio projekto įgyvendinimą. Dabar stengiamės, norėtume gyventinti dar vieną antrąjį projektą, kuris vadinasi B2 MOS. Ir šis projektas yra skirtas e, dviejų projekto, dviejų uosto E, uosto dalių sujungimo. Ir šis projektas bus plėtojamas siekiant pagerinti logistinę situaciją. Ir jau dabar bus kalbama ne apie vieną transporto rūšį, bet apie visą logistinę grandinę. E, kurioje bus įvai, apriektos įvairios transporto rūšys ir jūrų ir sausumos transportas. E, kiti, e, šie projekt, kita projektų grupė yra susijęs su kūro rūšimis. Ir tai yra problema, yra keletas būdų, kaip įveikti šią problemą, tai galima naudoti dizelį, bet tačiau per brangu naudoti dizelinį kūrą e, trumpų kelionių metu. Galima tai daryti, bet jis netinka ilgoms kelionėms. Dar galima naudoti vadinamosius skrabas. Ir jų, jie yra įmontuojami laivų kaminuose, tačiau yra problemos juos naudojant. Pirmiausia, tai yra labai sudėtingas įrenginys, kuris yra įmontuojamas e, laivo viršuje ir dėl to gali kilti problemų su laivo pusiausvyra. Ir vykdomas projektas siekiant pagerinti tuos vadinamosius skrubą. Tai sudėtinga, nes e, tie įrenginiai yra nemetaliniai, tai yra jie plastikiniai, tai yra naujos medžiagos, kurios yra atsparios e, CO2 junginiams ir jų jungimuisi su vandeniu. Ir Taigi tai yra susiję ir su vadinamų skrobą medžiagomis, iš kurių jie gaminame. Kita problema yra metanolis. Yra skirtingi jo kiekiai ir skystint, suskystintos gamtinės dujos, vadinamosios LNG. LNG. Ir tos suskystintos gamtinės dujos E, naudojamos, nes jos padeda kontroliuoti sieros išmetimą. Ir tai yra labai aktualu ir Baltijos jūroje, ir Šiaurės jūroje, prie Lamanšo sąsiaurio. Ir ir siekiama kontroliuoti sieros iki 2015 metų, bet gali būti įvestos ir lankstesnės ribos, tačiau 2020-aisiais visi laivai turės laikyti šių reikalavimų dėl taršos. Taigi, e, todėl yra sutelkiamas dėmesys į suskystintas gamtinės dujas ir siekiama, ypač Baltijos jūroje, e, kadangi Baltijos jūra jau yra taikoma tam tikra sistema, kad būtų daugiau naudojama ši kūro rūšis, nes yra dar ir kitų veiksnių. Kalbant apie Šiaurės Ameriką ir Kanadą, šios dvi šalys nutarė paskelbti seką regionus savo rytinėse ir vakarinėse pakrantėse. Taigi, artimiausioje ateityje turėsime dviejopas, e, dviejopus rušės teritorijas, kurios bus kelbiamos vienos e, Europos šiaurėje, kitos kitoje Atlanto pusėje. Suprantama, su tuo yra susijusių problemų nes ar kartais ga, ar galima viename laive naudoti kelias kūro rūšis, ar įmanoma plaukti per Atlanto vandenyną naudojant tik suskystintas dujas. Taigi yra užduota daug klausimų ir su kai kurių projektų pagalba tie klausimai yra sprendimi ir tikėkimės rezultatus turėsime greitai. Ketvirtoji sudėdamoji dalis kurią mes taip pat nagrinėjome. Ir šis projektas vadinasi Teinmos ir kelios Europos valstybės narės teigi, kad dėl mokymo, dėl jūrininkų mokymo problemų nėra, kadangi šie projektai susiję su mokymu, tačiau labai svarbu, kad e, tos profesijos, į, į, į apmokymą įeitų ir transporto logistika, ir e, jūrin, žinios susijusios su um, veikla jūroje. Taigi mums reikia, kad bendradarbiautų institucijos ES ir kad visi uh, speciali, visiems specialistams būtų suteikiamas vienodo likmens išsilavinimas. Dar vienas dalykas yra susijęs su žinių kaupimu, tų žinių, kurias mes turime. Europa tikrai turi daug žinių kalbant apie jūrininko profesiją ir jūrų transportą ir kitas susijusias rytis. Mes e, turime turėti tinklą šioje srityje, kad būtų galima keistis informaciją, keistis žiniomis šioje srityje ir pasinaudoti tomis žiniomis kurios jau yra sukauptos universitetuose ir moksliniuose uh, institutuose ir taip pat turime atkreipti dėmesį į praktinės žinias, kurias turi uostai ir uosto administracijos, kad būtų galima apjungti e, šiuos dalykus. Taigi mes, e, kaip jau minėjau, vykdome 31 projektą šiuo metu. Aišku, susidurėme ir su problemomis. Ir pati svarbiausia problema tai yra e, projektų rezultatų sklaida. Būtent todėl mes taip, mums tokie svarbus susitikimai įgyvendinant e, projektus. Mums reikia plėsti projekto dalyvių skaičių, reikia užtikrinti, kad suinteresuotų tieji subjektai taip pat dalyvautų mūsų projektuose, nes e, paprastai tuos projektus vykdo kelios institucijos, kelios agentūros, yra ir suinteresuotieji subjektai. Taigi jeigu mes įstengtume atlikti tinkamą projektų rezultatų sklaidą, tai galėtume šią linkme žengti dar vieną žingsnį. Nes situacija iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir mums labai svarbu atlikti tinkamą rezultatų sklaidą. Taigi labai trumpai, pirmininkė. E, mes e, pristačiau, ką atlikome per šiuos metus suprantama, dalyvavo daug žmonių ir norėčiau paminėti projektų dalyvius. E, dalyviai buvo suinteresuoti projektų įgyvendinimu, jie skiria savo žinias, savo gebėjimus ir esu iš ties visiems jiems labai dėkingas e, už tų projektų gyvendinimą netrukus baigsiu, sako kalbėtojas, suinteresuotieji subjektai taip pat atliko labai svarbu vaidmenį ir paskiausia, galiausiai norėčiau padėkoti agentūrų atstovams, kurie e, padėjo gyvendinti projektus ir kurie e, skyrė savo darbuotojus šių darbu atlikimui. Ačiū pirmininkė. Dar yra du norintieji pasisakyti, paprašysiu jūsų kalbėsi, kalbėti labai trumpai, nes pusvalandį vėluojame. Ponas Tik, ponio Tika ir ponas Alessandra, prašome labai labai trumpai. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Iš tų projektų. Uh, kurie yra nurodyti jūsų ataskaitoje, nėra jokio projekto susijusio su juodaje jūroje. Deja, tą patį pasakyčiau ir apie ankstesnius metus. Buvo paskelbti e, konkursai teikti paraiškas, buvo du projektai e, iš Rumunijos, vienas dėl jūrų koridorių sukūrimo juodojoje jūroje, dėje šis projektas buvo atmestas ir buvo paaiškinta, kad projektas nesukuria papildomos vertės kitiems europiniams projektams. Taigi norėčiau paprašyti jūsų paaiškinti tai, kodėl negalime gyvendinti projektų dėl koridorių juodojoje jūroje sukūrimo. Pone Jelisender, ačiū. Ačiū už pristatymą. Ir labai trumpai. Pirmiausia, gal galėtumėte įvertinti tai, kad e, įgyvendinant jūrų kelių projektus buvo siekiama pagerinti infrastruktūrą, o ne teikti paramą pas, paslaugų teikimui. Kaip Jūs manote, ar buvo pasiekta rezultatų, kalbant apie būtinos infrastruktūros sukūrimą? O antra klausimo dalis yra susijusi su ryšiai su kitomis šalimis, tai ir su Somalio pusėsaliu ir e, jūsų rekomendacijos rašoma, kad reikia daryti dar daugiau. Ar iš pat patirties galėtumėte pateikti pavyzdį, kaip būtų galima dirbti tuo klausimu. Ir paskutinis dalykas susijęs su švietimu. Jūs paminėjote Erasmus programą, kuri buvo pasitelkta apmokant e, jū, jūrininkus ir šioje srityje dirbančius darbuotojus. Ir norėčiau paprašyti jūsų pateikti inovatyvių sudėdamųjų dalių gyvendant šios projektus. Uh, Pasvalenti. Visų pirma, buvau tiek Konstanzoje, tiek Varnoje, buvęsam. Mačiau visą situaciją toje dalyje. Paaiškinau tai, kad mums reikia normalių pasiūlymų, kad būtų galima gyventi projektus. Mes e, tuose susitikimuose matėme, kad egzistuoja daug galimybių, dauguma iš jų sudėtingos. Jeigu paklaustumėt, kokie būtų prioritetai, aš sakyčiau, kad tai, kas jau buvo pabrėžta šiame posėdėje, nuo Konstanzos tos sausumos visų tinklų statymas tolyn. Aišku, geležinkeliai iš XIX amžiaus, gal XX amžiaus pradžios e, infrastruktūra. Jei paklaustumėt manęs, koks būtų prioritetas, tai būtų 30 km kelio dabartinio e, kelio nuo Konstanzos, kur tikrai reikia, kad e, eismas būtų daug sklandesnis į tol, tol, toliau į sausumą, į, į, į, vidin, į, į vidų šalies. Toliau dar mm, reikia mm, grupės, kuri padėtų dirbti tiems, kurie rengia pasiūlymus, kad būtų galima įveikti visus tuos reikalavimus, kurie keltini čia. Tas pats susakytume apie burgas. Tai yra didelė įlanka, kuri turi daug potencialo. Ten labai daug laivų galėtų būti švartuojama, bet aišku, reikia galvoti apie jungtis į išorę. Tai yra daug galimybių. Jeigu norėtumėt, kad aš aiškiai išsakyčiau, kokie yra suvaržymai, problemos, tai aš sakyčiau Bosforas. Antras, antra problema būtų mm, santykiai su kitomis valstybėmis aplink Juodą jūrą. Tai aišku, galvojant apie tai, kaip pasistumėti į priekį, kad pozityviau viskas atrodytų, norėtumėm pasiūlymų e, sulaukti, kurie dar nėra galutinėme etape, kad galėtumėm juos aptarti ir užsitikrinti pasiūlymų sėkmę. Tai aš manyčiau, kad tai būtų pozityvus toks elementas. Pone Jala, jūs uždavėte klausimų, į kuriuos pabandysiu atsakyti, um, paaiškindamas, kaip aš siekiu garantijų, kad viskas vyktų teisingai. Visų pirma, ryšiai su Šiaurės Afrikos valstybėmis. Buvau Barcelonoje, mm, buvau Vidužėmė jūros sąjungoje, žiūrėjau, ką galima būtų padaryti. Mm, aplankiau Barcelonos, Valencijos, Alikantės uostus, mačiau, kad tikrai yra tie ryšiai. Tas pas pasakytina apie Italijos uostus E, Genuje, pavyzdžiui, yra jungtis į Sardiniją ir Šiaurės Afriką. E, tai tikriausiai reikėtų užtikrinti, kad būtų žinių perdavimas. Aš labai pasisakau už tai, kad žinios būtų perdodamos uostams kitame krante. Mokymas, švietimas, ką aš minėjau, tai yra ne vien tik tai uh, jūros laivybos mm, specialybės apmokymas. Iš esmės, ką aš siūlyčiau, tai būtent daugiau logistikos žinių, mm, kvalifikacijos tiem, kurie užtikrina uostų darbą, kad abiejose pusėse, bet ypač Europoje, aišku, būtų tikrai labai aukšto lygio profesionalumas užtikrintas tose specialybėse. Dabar dėl mūsų infrastruktūros turime, aišku, tą pagrindinę infrastruktūrą, bet ką aš paminėjau, pavyzdžiui, Kalskrona, Gdynė, Tas taip pat, čia yra klausimas tos jungti su sausuma geležinkeliu ir automobilių keliais. Ir ne vien tik tai tai. Dar reikia ir laivų mm, adaptavimo, modernizavimo, pritaikymo. Tai aš manau, kad įveikus visus tuos jungčių aspektus, jūrų greitkeliai veiks sakykime taip, e, e, žmonės tikrai teiks pirmenybę jūrų transportui, nei, didesnė pirmenybė nei kitiems transporto būdams. That. Ačiū e, ponui Valentį Tervierą už šią ataskaitą. Ir dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai pono Kančian nuomonė dėl Cezar. Prašom. Sipre. Presidente, sarò, sarò molto breve perché. Eh, Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Man atrodė, kad nėra jokio reikalo teikti e, kažkokiu tai pakeitimu šiam tekstui, nes e, realiai kalbama apie Cezarą tik tai pratesimą ir čia Tai reikalinga, kad Cezar galėtų toliau atlikti savo darbą, turėtų visas reikalingas priemonės, užtikrintų Europos bendro dangaus kūrimą ir taip toliau. Tai yra mm, privati partnerystė, aišku, su viešoju sektoriumi, e, yra rezultatai pasiekti įvairiose projektuose, mokslo tyrimų srityje. Ir Visą tai suteiks mums galimybę per artimiausius 15 metų turėti daug efektyvesnį oro eismo valdymą, kad būtų viskas efektyviau valdoma, kad būtų mažiau oro taršos ir taip toliau. Aišku, kad reikia nuoseklumą, koordinavimą užtikrinti, investicijas taip pat. Reikia užtikrinti, kad veiktų visi elementai tiek e, orlaiviuose, tiek e, ant žemės, visos sistemos, kad veiktų gerai. Galvojant apie tai, kiek būtų galima panaudoti turimų finansavimo, tai iš tikrųjų kai kuriuose vietose ne, nepavyko rasti sprendimų, tai reikėtų dar pagalvoti apie tai. Aš sakyčiau, kad uh, reikėtų panaudoti novatorišką finansavimo priemonių potencialą. Juk kalbame apie investicijas, kurios e, e, leistų pagerinti oro eismo uh, kontrolę ir reikėtų tikrai pasitikėti tą sistemą, kurią mes turime ir, ir galėsime pasiekti užsibriežtų tikslų. Brief, Ačiū, um, kad kalbėjote trumpai. Aš prašau ir uh, visų kitų narių kalbėti trumpai. Prašom. Aspiras, ačiū. Pirmininkė, neturiu ką pridurti. Visiškai sutarėme Cezar tikrai labai pasitarnavo mums ir nėra būtinybės teikti pakeitimų. Kai kuriuos siūlymus teiksime vėliau pakeitimu pavydalu e, dėl bendro e, dangaus iniciatyvos ir tas pasiūlymas bus svarstamas netrukus už kelių dienų. Pirminkė, aš kalbėsiu mūsų koordinatoriaus vardu, kuris negalėjo ateiti į šį posėdį šiandien. Ką tik e, ponas Kančian pareiškė, kad palaiko komisijos pasiūlymą ir netikė jokių pakeitimų. Mūsų pranešėjas, šešėlinis pranešėjas irgi palaiko šį požiūrį, šį, šią poziciją. Tai vis, visą tai aktualu Europos dangaus iniciatyvai funkcinių blokų klausimas buvo sprendžiamas netinkamai. Todėl turime išplėtoti Cezar įmonės veiklą ir turime užtikrinti pakankamą finansavimą. E, jis turėtų būti išplėstas, pratestas 2024 e, ir 600 milijonų eurų turėtų būti ta suma, kuri turėtų būti skirta. Ačiū, sako ponė Foster. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonę. Visiškai palaikau jo išsakytą poziciją. Manau, kad laiko mes turime tikrai labai nedaug. Ir pavyzdžiui, šiandien pasirodė labai įdomus straipsnis pavadinimu Clearing the Air Pavyzdžiui, nes valstijos planuoja 35 lėktuvus e, aprūpinti avionikos įrangą ir technologijomis. Nors turime suvokti, kad konkuruojame pasauliniu, globaliniu pagrindu, bet turime pasirūpinti, kad būtų viskas, ko mums reikia. Taigi tai labai aktualus momentas ir pranešėjai, noriu pasakyti, kad savo frakcijos vardus AKR, kad EKR frakcija palaiko pranešėjai. Komisijos vardu ponas Baldwin, noriu padėkoti. Galėjus trumpai noriu padėkoti pranešėjui ir komitetui. Dar kartą ačiū. Pakeitimai turi būti įteikti iki lapkričio 28-osios. E, balsuosime, kaip ir dėl kitų svarbių pasiūlymų, gruodžio, 20, gruodžio 17-ąją. Ačiū už tai, kad trumpai kalbėjote. Toliau Naidis 2 paketas. Pone Vortman Kol. Ačiū pirmininkė. Svarstame Najadės paketą. Jis, jis apima du teisės aktus. Galiojančių teisės aktų peržiūrą bei Najadės komunikatą. Tai yra antrasis komunikatas dėl Najadės veiksmų plano. Šis pasiūlymų rinkinys yra tikrai labai svarbus, jį reikia palaikyti, paremti ir toliau plėtoti novatoriškus, novatorišką sėkmingą vidaus vandenų sektorių, tai labai svarb, svarbus logistikos matmuo daugeliu šalių, gal sakau tai ir kaip Olandė. Noriu pasidžiaugti koordinatorių sprendimus, surenkti klausimą skirtą Najadės pasiūlymų rinkiniui e, sausio pradžioje. O kalba, bet komentuodama procedūrą, norėčiau užsakyti vieną pastabą. E, čia remiuosi pirmuoju vykusiu šešėliniu pranešėjų susitikimu. Šie te, ši teisės aktų peržiūra, tie, tie peržiūrimi teisės aktai yra labai techniniai, o politiniai veiksmai, politiniai aspektai išdėstina jadės veiksmų programoje. Tačiau baigėsi mūsų kadencijoje beveik neįmanoma parengti pranešimo savo iniciatyva. Bet kadangi rengėme klausimą, būtų gerai parengti uh, politinės gairės komisijai remiantis šitą najadės veiksmų programą. Todėl mes siūlytume renkti transporto komiteto rezoliuciją, kuri būtų pristatyta plenarnėme posėdėje, kad tokiu būdu mes bent jau išsakytume uh, kažką pasakytume politiniu požiūriu, nes kitaip neapsimoka renkti klausimo, jei nėra jokios galimybės užtikrinti testinius veiksmus. Aš tikrai sveikinu komisijos atliktą darbą šioje srityje, bet daugelį sričių viskas baigėsi žodžiais ir neperinama prie konkrečių veiksmų. Uh, Todėl svarbu, kad parlamentas išreikštų tvirtą politinę paramą komisijai ir gal, manau, kad to galime pasiekti parengę rezoliuciją, kuri lydėtų tų dviejų teisės aktų peržiūrą. Vis, toliau komentuodama abu teisės aktų pasiūlymus, visų pirma dėl e, laivynų pajėgumų, laivyno pajėgumų. E, šio teisės akto kontekste buv, at, atsiranda rezervo fondas, lėšos rezerve ir sektorius taip pat įneša savo indėlį į šį fondą ir teisės akte konstatuojama, kad lėšos iš šio fondo gali būti panaudojamos tik bendrijos lygmenių ir e, negali atsirasti papildomų pajėgumų, kurios iškraip, kurie iškraipytų padėti sektoriuje. Taip pat reikia nepamiršti saugumo aspektų. Šis fondas egzistuoja nuo 99 metų ir nors ir valstybės narės ir pats sektorius ieško uh, E, kaip tinkamai panaudoti to fondo lėšas, to iki šiol nepavyko padaryti. Ir todėl komisija, ir aš tuo džiaugiuosi, nesiūlo išplėtoti apriepties fondo ir, renkti, ir, siūlo, ir nesiūlo renkti mokymų e, įgulos nariams, Pavyzdžiui, tai, kokiais aspektais reikia persitvarkymo dėl aplinkosaugos reikalavimų. Čia svarbis rytis galima būtų fonduoti tam, lėšo, tam fondo lėšas. Šiame sektoriuje dirba daug MV, mažų ir vidutinių įmonių, kurioms išauga kaštai. Todėl galbūt būtų galima šio fondo lėšas panaudoti kaip svertą, pritraukiant lėšas iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, EIB. Ir aš labai tikiuosi, kad komisija parengs veiksmingą programą, veiksmingą programą, kaip panaudoti šias lėšas. Dar turiu laiko, žinau, tik porą minučių, stengsiuos kalbėti trumpai. Antras pasiūlymas e, liečia techninius reikalavimus, e, E, vidaus vandens keliais plaukiajantiems e, laivams. Komisija praeitie yra rengusi teisės aktų šiuo klausimu. CCR, Danojaus komisija, kitos struktūros yra rengusios pasiūlymų ir e, ekspertai dirbantis šiuose struktūrose tikrai bando suderinti srityje, šioje srityje galiojančius standartus, tačiau yra skirtumų kai kuriais klausimais. Ir, ir dėl taip pat čia iškyla ir teisinio aiškumo aspektai. Todėl komisija, remdamasi susitarimu, kuriuo pavyko pasiekti su CCNR, siūlo steigti bendrą komitetą, kuriame tie patys ekspertai dirbtų rengdami naujus standartus, techninius standartus ir juos pristatytų tam, kad atsirastų reikalingas aiškumas ir kad būtų užtikrinta, kad visi standartai būtų taikomi visur. Tie patys standartai būtų taikomi visur. Tai būtų tikrai e, didelė pažanga, nes tuo tarpu viskas yra grindžiama bendradarbiavimu tarp CCNR ir kitų struktūrų. Uh, reiktų, kad tos struktūros nekonkuruotų vienos su kitomis ir kad mes palaikytume šį požiūrį peržiūrį, šioje teisės akto peržiūroje. Yra parengtas priedas šiam teisės aktų, ten išvardinti visi techniniai reikalavimai. Ir kaip pranešėja, aš nesiūlau keisti šio priedo Mano minėtas ekspertų komitetas teigia, kad jų nuomonė jie turėtų teikti pasiūlymus remdamiesi naujausiamis tendencijomis šioje srityje, o parlamentas tam pritartų per deleguotusius teisės aktus. Čia, pavyzdžiui, turime prisiminti ne keliams skirt skirtų, skirtų mašinų naujausią įrangą ir kaip tą klausimą sprendžiame. Manau, kad to tikrai pakanka pristatant, e, kaip įžengai, pristatant šios du techninius teisės aktus. Ačiū Jums. Vėlgi prašau kolegų kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, ponas Vandal. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti už šį pasiūlymą. Nors esame šiek tiek nusivylę. Jeigu panagrinėtume pirmininkė techninius reikalavimus, tai pamatysime, kad jie nedaug pasistumėjo į priekį, lyginant su situacija prieš 30 metų, ko buvo reikalavima iš valstybinės valdžios institucijų. Ir atrodo, kad per tuos 30 metų galėjome pasistumėti toliau dėl pajėgumų. 35 milijonai eurų, kai buvo teikta. Tai yra sektoriaus lėšos, kurias turėtų Tai yra lėšos, kurios yra skirtos įvairiems sektoriams, kurias jie turėtų pasidalinti. Taigi mums reikėtų panagrinėti, kaip būtų galima skirti daugiau lėšų, bet iki šiol buvo e, pateikti reikalavimai. Sektorius e, pritarė tiems reikalavimams ir lėšų skirimo sąlygoms. Bet pavyzdžiui, jeigu sektoriuje būtų iškelta klausimų, sakykime, susijusių su apsikeitimu, ar būtų galima pateisinti tokią situaciją, kalbant apie rezervus. Ir dar, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi artėjant klausimams. Ir su ponia Kul mes dirbsime, pateiksime daugiau politinių pasiūlymų ir yra daug techninių aspektų, mums reikia jais remtis. Ačiū. Toliau socialistų atstovas, ponas Ertug. Ir turime labai nedaug laiko, dar trys norintieji kalbėti. Ačiū pirmininkė kolegos. Kalbėsiu labai trumpai. Mūsų kolega jau pasakė daug svarbių dalykų. Mes kalbėjome, e, mes aptarėme šį klausimą praėjusią paskutinę savaitę. Praėjusią savaitę buvo daug techninių klausimų. Artimiausioje ateityje vėl vyks klausimai ir dar kartą šis klausimas bus svarstomas ir socialistams e, aišku, kad turi būti suderinimas, bent jau man akivaizdu, kad tos techninės specifikacijos turi būti suderintos. Ir negalima kai kurių dalykų panaikinti dėl politinių priežasčių. Ir kuo tas suderinimas bus išsamesnis, tuo geriau. Tokia mano nuomonė. Taip pat tikiuosi, kad infrastruktūros situacija nesuprastės. Ačiū pirmininkė. E, Pana, sako pan, panas Debaker, kalbu pono Gazinė vardu, jis pritarė šiems pasiūlymams ir taip pat mato, kad techninės specifikacijos turi būti vienodos, nes jos padėtų užtikrinti teisinį oškumą. Taip pat dėl rezervo fondo reikalingi pakeitimai šiuo klausimu. Taip pat turi būti nustatytos aiškios sąlygos ir kada bus skiriamos lėšos, jeigu sąlygos nebus patenkinti patenkinamos dėl vandens kelių. Yra didžiulis potencialas, kuris neišnaudojamas ir tą patį mes kalbėjome aptardami ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Taip pat reikėtų, kad baržos aplinkai mažiau kenktų dėl laivų emisijų, dėl alternatyvaus kūro buvo patikti pasiūlymai, jau buvo paminėti ir du techniniai pasiūlymai reikėtų pritarti pranešėjos iniciatyvai patobulinti tekstą, ypač šias išvelgiant į komisijos komunikatą dėl viso paketo, kad būtų atsižvelgta į visas galimybės dėl vandens kelių. Panas Neidė komisijos vardu. Prašome kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi mes visiškai pritarėme pranešėjai poniai Vortman kol ji pateikė puikią santrauką to, apie ką kalbama, koks darbas yra atliekamas. Iš tikrųjų, šis pasiūlymas yra labai kuklus pačiam sektoriui, tačiau negalima pasakyti, kad mažai reikšmingas. Mes tengiamės tinkamai išnaudoti tą finansavimą, kuris yra skiriamas. Taip pat norėčiau atsižvelgti į tuos prašymus ir panagrinėti, kaip galėtume dar labiau suderinti finansavimą šio fondo su finansavimu iš kitų šaltinių, taip pat ir e, finansavimą e, skiriamą moksliniams tyrimams, taip pat finansavimą Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. E, buvo pasiūlymas palengvinti sprendimų prieimimą. Akivaizdu, kad oficialus, formalusis mechanizmas reiškia vienbalsiškumą, bet vis tiek galų gale svarbus yra konsensusas, nes e, reikia atsižvelgti į fondo reikalavimus, reikia, kad visas sektorius turėtų vienodą nuomonę, kad organizacijos galėtų dalyvauti šioje veikloje. Taigi, manau, kad formaliai vertinant sprendimų prieimimą, tai nėra labai svarbu, bet labai svarbu, kad būtų daugiau galimybių sektoriui norėtume padėti jums, kad būtų galima dar daugiau atlikti remiantis šiuo komunikatu, ypač atsižvelgiant į sunkumus, kuriuos šiais sudėtingais laikais patiria sektoriaus įmonės. Aptariant šį pasiūlymą mes galėtume e, pasinaudoti ir klausimais, ir kitomis galimybėmis, e, kad galėtume geriau visą tai aptarti. Grįžčiau techni, prie techninių aspektų, kuriuos paminėjo ponas Ertug. Techninių specifikacijų klausimas irgi bus sprendžiamas, bus kalbama apie laivo dydį, bet iš tikrųjų tai yra techniniai reikalavimai, techniniai standartai dėl tam tikrų ypatybių, bet ne dėl pačių vandens kelių, kaip nurodyta kai kuriuose teisės aktuose. Ačiū. Ačiū. Štai e, šis pranešimas bus pristatytas gruodžio 17 dieną ir prašome pateikti pakeitimus sausio, iki sausio 15 dienos ir bus dokumentas, e, dėl jo bus balsuojama vasarį. Ačiū. Ačiū visiems, o dabar prasidės koordinatorių posėdis.